witam państwa piętnaście minut akademickie minęło Labą dieną, gerbiami kolegos. Praėjo 15 akademinių minučių, siūlau pradėti darbus. Norėčiau pasveikinti visus susirinkusius į posėdį. Taigi, pradėkime mūsų darbus. Norėčiau Jūs informuoti, kad septintas darbo tvarkės punktas susijęs su diskusijomis dėl ES ateities. Priminsiu, kad pranešimą šios temos atžvilgių rengia ponas Jakovič. Šis klausimas bus nagrinėjamas 8-9 spalio. Taip pat E, vertimas yra užtikrintas praktiškai visas ES kalbas. Ir dabar galime pereiti prie pagrindinio darbo atvarkės punkto. E, didžioji mūsų posėdžio dalis bus skirta diskusijoms e, ir vienam labai svarbiam dokumentui dėl nesažiningų prekybos praktikų E, ir verslo subjektų, e, kurie priklauso maisto tiekimo grandiniai. Šiuo atžvilgiu pranešimą yra parengęs ponas De Castro, jam ir suteiksime žodį. Tačiau prieš tai norėčiau priminti, kad e, esame pakvietę į mūsų posėdį Europos komisijos atstovą iš konkurencijos generalinio direktorato. kuris pateiks mums pranešimą pranešimo tema - nesažiningos priekybos praktikos reguliavimas - ekonominės pasiekmes ūkininkams, perdirbėjams, mažmenininkams ir vartotojams. Komisija e, pati pasiūlė pateikti pranešimą šią temą, tad norėčiau pasveikinti visus e, Europos komisijos atstovus iš konkurencijos generalinio direktorato. Labadiena visiems. Ir dabar iš karto norėčiau suteikti žodį ponui Valėti. Prašome. Ačiū pirmininkė. Labadiena visiems. Man didžiulė garbė e, būti čia. Džiaugiuosi galimybę pristatyti e, dabartinį Europos komisijos pasiūlymą. Esu Tomaso Valeti, su e, vyr ekonomistas konkurencijos generalinėme direktorate. Paprastai dirbu universitete. E, Romoje, Italijoje, taip pat dėstau ir e, Londone. Šiandieną aš jums pristatysiu pagrindinės mintis, kurios jums yra pažįstamos. Komisijos pasiūlymas remiasi labai paprastomis idėjomis. Mūsų bendras tikslas yra apsaugoti mažus ūkininkus, e, kurie susiduria su nesažiningomis prekybos praktikomis. E, komisijos pasiūlymas būtent orientuotas į problemų sprendimą. Teisinės pagrindas yra aiškus. Mes norime padėti mažiems ūkininkams, kurie susiduria su nesažiningomis prekybos praktikomis. Šis pasiūlymas yra suformuluotas taip, kad kai e, yra išvelgiama problema, ji turi būti sprendžiama. Tačiau kartais problemos nėra aktualios e, visai ES. Dėl tos priežasties dažnai naudinga leisti valstybėms narėms pačioms ieškoti e, sprendimų, kurios būtų sprendimų, kurie būtų tinkamiausi toje situacijoje. Direktyvos e, pasiūlymo tikslas yra e, parengti tam tikras aiškias gairias. Todėl e, yra apsiribojama tik tai santykiais tarp verslo atstovų, tai yra tarp ūkininkų ir didelių pirkėjų, supermarketų, taip pat apsiribojama tomis rytimis, kur egzistuoja disbalansas, kur viena, vienas prekybos partneris gali pasinaudoti savo dėrybinę e, gale. Taigi apsiribojama tais atvejais, kai egzistuoja prekybinis ryšys tarp didelių ir mažų e, rinkos veikėjų. Taip pat komisija siūlo sudaryti e, juodąjį praktikų sąrašą, kurios e, yra neigiamos ir kurios būtų uždraustos. Ir yra tam tikrų praktikų, kurios pakliūva į tam tikrą pilkąją zoną, kurios priklausomai nuo e, situacijos gali būti e, įtrauktos į tą juodąjį arba į baltąjį sąrašą. Nuo ko visa tai priklauso? Priklauso nuo to, E, ar taikoma praktika yra tinkamai suprasta ir taikoma abiejų sandorio šalių. Puikiai suprantame, kad egzistuoja problemų maisto tiekimo grandinėje, e, ji yra sudėtinga, į ją įeina ir ūkininkai, perdirbėjai, mažmenininkai, vartotojai. Ir šis pasiūlymas yra skirtas mažiems ūkininkams, ūkininkams, kurie tiesiogai susiduria su nesažininga prekybos partnerę. Pavyzdžiui, didelis e, mažmenininkas primeta savo valią e, mažam ūkininkui. Kartais e, praktikas, nesažiningos priekybos praktikas sunku identifikuoti, tačiau jos netiesiogiai paliečia ūkininką. Taigi direktyvos pasiūlymas yra labai pragmatiškas, kadangi e, siekiama, kad šis pasiūlymas tarnautų ilgam ir tai yra viena iš šio pasiūlymo, e, pasiūlymo stiprioji pusių. Kuo, e, ką siekiama apsaugoti šiuo teisės aktu? Tai yra mažuosius ūkininkus. Šios direktyvos tikslas yra užtikrinti sąžiningą pragyvenimo standartą visiems ūkininkams, vadovaujantis žūp teisinių pagrindų. Ir būtent į ten yra sutelkiamas mūsų e, dėmesys. Šis pasiūlymas siekia e, išplėsti taikymo sritį E, tiksliau, Europos parlamentas e, nori išplėsti šios direktyvos taikymos rytį, tačiau suvokite, kad tai gali turėti neigiamų pasiekmių. Kai, kurio, kai kurias praktikas uždraudus, tai neturėtų, ne, nebūtų naudinga e, ūkininkams. Kaip jau sakiau, mes apsiribojame šiuo atžvilgiu tik tai verslo sektoriumi e, ir e, verslo ryšiumi, kurį sudaro e, smulkus e, ūkininkas ir didelis e, pirkėjas. Pavyzdžiui, supermarketas. Galiu pateikti Jums keletą pavyzdžių. Įsivaizduokite, egzistuoja e, e, tarp, tarptautinė įmonė, kuri derasi pavyzdžiui, Ošan arba Dėlėse parduotuvė derasi e, su gamintoju, kuris gamina e, ledus. Ir e, šiuo atžvilgiu mes taip pat galime kalbėti apie nesažiningą priekybos e, praktiką, nes e, Tačiau jeigu imtumėmės veiksmų, neaišku, ar tai duotų naudos, sakykime, ūkininkui Belgijoje, ar pienininkas Belgijoje e, gaus e, naudą, jeigu, e, tarkim, dėliais parduodamų ledų kaina padidės. Ne, nauda tiesiog nepasieks ūkininko. Kitas dalykas, kurį galite pasiekti per visą šį reglamentavimą, tai yra E, padidinus ledų kainą, mes kaip paprasti pirkėjai tiesiog brangiau už ledus mokėtume. Toliau kitas dalykas. Tarkime, e, Carrefour, Deles stengiasi tiesiogiai e, dėrėtis su Belgijos ūkininkais. Tokiu atveju, tokioms situacijoms būtų taikoma direktyva. Panašiai, jeigu, pavyzdžiui, imsime ir kitą verslo subjektą. E, jeigu jis kažkaip tiesiogiai ar netiesiogiai stengtųsi primesti kitai sandorio šaliai savo valią, taip pat ši direktyva būtų taikoma. Tačiau, e, sakykime, jeigu manome, kad problema nėra pakankamai didelė, e, mes neturėtumėm imtis veiksmų. Toliau E, buvo tokių, kurie sakė, kad reikėtų apibriežti e, viską vadovaujantis sažiningumo principu. E, šiaip sažiningumas yra geras dalykas. Sažiningumas yra taip pat yra susijęs ir su konkurencija. Amerikos konkurencingumo tarnybos yra subūrusios sąžiningos prekybos komisiją. E, taip pat dažnai naudojama savoka sąžininga priekyba. Taigi matote, kad šis terminas dažnai naudojamas ir konkurencijos kontekste. Tačiau e, praktikoje šią savoką sunku apibriežti, nes nuomonės siskiria, taip pat e, nelengva šį principą regyvendinti. Galima, pavyzdžiui, atlikti kiekvieno atveju analizę ir apibriežti, ar yra e, sažiningumo principas taikomas ar ne, tačiau tam e, reikėtų labai daug laiko. Ir jeigu netgi pradėtumėme diskusijas dėl sažiningumo, gali būti, kad dideli e, rinkos veikėjai turės daugiau išteklių ir nulems diskusijas. Taigi netgi jeigu mes pradėsime diskusijas dėl e, pačios savokos žiningumas, galėsime susidurti su problemomis. Dar kartą kartoju, mūsų pasiūlymas yra pragmatiškas, mes orientuojamės tik į gerai apibrieštas e, praktikas, kurios e, neteikia naudos, kurios yra blogos, tačiau mes nenorime daryti per daug. E, galiu pateikti pavyzdžiui kitų pavyzdžių. Gali būti aplinkybių, kai ūkininkas yra inovatyvus, jis išrado naują produktą, kuris nebuvo išbandytas rinkoje. E, na, kažkoks tarpinės variantas tarp abrikosų ir persikų. Šiandien e, galimi tokie dalykai. Ir supermarketas gali, pavyzdžiui, pasiūlyti ūkininkui dalyvauti pardavimo skatinimo veikloje, nes e, pardavinėti tokį produktą yra labai rizikinga. Ta, ir jeigu mes sakysime, kad e, ūkininkas negali to daryti, negali pardavinėti savo produkcijos už mažesnį nei e, X kainą, tada vadovantis mūsų informacija, supermarketai atsisakytų pardavinėti tokią produkciją, priimti e, į savo lentynas ir tai tiesiog turėtų neįgiamą pasiekme ūkininkui, kuris ėmė, e, ėmėsi rizikos e, kurti inovatorišką produktą, tačiau galų gale jis negalėstų tokio produkto pateikti galutiniam vartotojui. Toliau kitas dalykas. Juodasis sąrašas. Jis yra minimas direktyvos trečiame straipsnėje ir dar yra pilkasis sąrašas. Vėlgi, mūsų nuomonė, e, tas e, reikėtų numatyti kažkokias e, ribas, kada praktika yra laikoma juoda arba balta. Kodėl yra pateiktas toks pasiūlymas? Jeigu praktika yra abiejų sandoro šalių, tai yra ūkininko ir pirkėjo suprantama ir dėl jo sutarame, viskas yra gerai. Tačiau jeigu ūkininkas susitarė su rimtomis problemomis, jeigu jam primetava, primetama kitos sandorio šalies e, valia, tokia praktika turi būti draudžiama, nes ji atneša neigiamų pasiekmių. Būtent tai ir turėtų reglamentuoti šį direktyvą. Direktyva nesiekiama reglamentuoti kitų aspektų, pavyzdžiui, kainos. E, kurią nustato pirkėjas ir pardavėjas. Tikrai mes neketiname reglamentuoti pra, kainų, mes nežinome su tuo susijusi kaštų ir reikia suvokti, kad mes e, gyvename rinkos ekonomikoje, e, kur daug, kas, daug ką lemia paklausa ir pasiūla. Ir jeigu mes dabar pradėsime kištis į šį mechanizmą, mes pradėsime greuti ekonominę sistemą. Taip pat uh, nepaisant tam tikrų e, pasiūlymų, e, mes nesiekime reglamentuoti mažmenos kainų. Taip pat reikėtų pamiršti, kad e, visai neseniai Europoje buvo bandoma reglamentuoti mažmeną, kainodarą, tačiau visa tai sukėlė neigiamų pasiekmių, pavyzdžiui, Prancūzijoje buvo patvirtintas Galon teisės aktas prieš 20 metų. E, Eduard Galon norėjo apsa, apsaugoti mažus e, prekybininkus nuo e, didelių grandininių parduotuvių. Taigi, kaip ir ketinimai buvo geri. Tačiau de facto buvo uždrausta mažinti kaštas, mažinti kainas lyginant su e, nustatytų lygmeniu. Kuo visa tai baigėsi? Visa tai baigėsi, kad pelno maržas didelių supermarketų tik išaugo ir tai visiškai nebuvo naudinga mažiems prekybininkas. Kai tai e, paaiškėjo, teisės aktas buvo panaikintas. Taigi, kalbant apie šį pasiūlymą, pagrindiniai jo aspektai turėtų būti štai kokie. Didžioji problema yra susijusi su ryšiu, ryšiais tarp ūkininkų ir vartotojų, atsiprašau, pardavėjų. E, šis pasiūlymas yra susijęs su dviem e, sandorio e, šalim, kur vienas yra mažas ūkininkas ir kita sandorio šalis yra didelis e, rinkos dalyvis, pirkėjas. Taip pat e, laikomės nuomonės, kad toks sprendimas dėl direktyvos būtų e, tinkamas ES lygmeniu. Buvo atliktas poveikio įvertinimas. Tam tikri scenarijai buvo atmesti, tiksliau tam tikros e, praktikos, kurios yra pripažįstos kaip e, žalingos, yra įtrauktos į juodąjį sąrašą, tačiau yra tam tikrų praktikų, kurios e, liko pilkame sąraše. Tai yra tiesiog minimalios nuostatos, kurias kurių atžvilgių valstybės narės galės imtis e, papildomų veiksmų. Niekas neuždraudžia valstybėms narėms būti griežtesnėms atsižvelgiant į valstybės poreikius. Tačiau ES lygmenių laikomės nuomonės, kad e, toks pasiūlymas yra sąžiningas. Dėkuoju. Dziękujemy panu posłowi za wprowadzenie do naszej rozmowy. Ačiū ponui Valete už puikią įžangą mūsų diskusijai. Pranešės ponas De Castro pirmą, o po to uh, frakcija atstovai kalbės. Tai aišku, bus galimybė pasakyti šešėliniam pranešėjim. Ir prašymas per ilgai nekalbėti, ponas Kastra. E, e. Dėkoju pirmininkė. Visų pirma, aš norėčiau padėkoti profesoriui Valeti už tai, kad e, dalyvauja mūsų diskusijose. E, šiandieną turės būti e, balsuojama Tiksliau šią savaitę e, šio, šiame komitete bus balsuojama šiuo klausimu. Be kita ko, IMKO e, komiteto kolegos e, šiuo metu balsuoja dėl nuomonės projekto šiam pranešimui. Įdomu bus, kuo baigsis balsavimai. Norėčiau pasakyti, kad atliktas poveikio įvertinimas buvo labai naudingas rengiant pranešimo projektą. E, dauguma pakeitimų, kurie, kuriuos parengė e, kolegos, taip pat atsižvelgia į tai, ką jūs siūlėte e, poveikio įvertinime. Mūsų komitetas jokių būdų nenori kaip nors apriboti sutarčių sudarimo teisę tarp skirtingų sandorio šalių, su sąlyga, kad tai yra daroma sąžiningai Jeigu ne, tuomet reikalingas teisėkuros pasiūlymas. Komisijos pateiktas teisėkuros projektas yra geras pagrindas ateičiai. Labai svarbi, svarbu, kad būtų patvirtinta ES direktyva, nes jau dabar egzistuoja e, šiuo klausimu 20 e, valstybių narių atitinkami teisės aktai, kuriuos mes atsižvelgėme rengdami pranešimą. Buvo atliktas ne vienas sustikimas su šešieniais pranešėjais, kuriems ir norėčiau padėkoti. Norėčiau pasakyti, kad mūsų e, tyrimų centro atliktas e, tyrimas yra parengtas. Kodėl šis tyrimas yra įdomus? E, dažnai mes sulaukiame kritikos dėl neva tai, kad dėl šių veiksmų padidės kaina vartotojui. Nes Tokia situacija susidarė patvirtinus e, nacionalinius teisės aktus, e, kurių tikslas yra užkirsti kelią nesažiningai priekybai. Tačiau e, galima tik tai atmesti tokius nuogestavimus, nes pagal studiją paaiškėjo, kad ten, kur egzistuoja panašus nacionaliniai teisės aktai, kurių tikslas yra vengti nesažinių teisės ak, praktikų, ten kainos nepadidėjo mažėjo. E, priešingai, e, tose šalyse vartotojams kainos e, auga mažiau nei tose šalise, kur pan, e, tokių aktų nėra. Taigi šiuo atžvilgiu norėčiau užduoti klausimą e, profesoriui Valeti. Ketiname balsuoti dėl šios direktyvos ir klausimas, kaip ši direktyva galėtų padėti visiems maisto tiekimo grandinės dalyviams išvengti nesažiningos prekybos praktikų.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 Ypač norėčiau padėkoti Paulo de Castro už visą jo atliktą darbą, rengiant uh, nesažiningos prekybos praktikos pranešimą, nes e, iš tiesų jam reikėjo reikalo turėti su didžiuliu skaičiu pakeitimų ir iš tiesų darbo buvo labai daug, buvo pasiekti kompromisai, kurie liūdyje, kokių gerų dėrybinių įgūdžių turi Paulo. Tai iš tiesų džiaugiuosi tuo e, kad dabar turime jau rezultatą, kuris bus greitai teikiamas e, komitetui. Na, kalbant apie e, nesažingos priekybos praktikas, tai pagal apibriežti, kalba eina apie nesažiningumą, tai yra pavadinime, tai e, iš, iš tiesų e, neišvengsime to, kad turime kalbėti apie tai, kas sąžininga ir nesažininga. Reikia išgyvendinti nesažininką priekybos praktiką. Galima sakyti, vieniem tai negalima ir kitiem galima. Iš tiesų nesvarbu, ar tiekėjas stambus ar smulkus. Uh, E, iš tiesų jų e, atžvilgių negalima e, taikyti jokios nesažiningos praktikos. Ir Ir kuo aš ypač džiaugiuosi, dėl ko mes sustarėm pranešime, tai tik, kad išplėtėm apibriežti, kad dabar uh, yra įtraukia, įtraukiami visi žemės ūkio produktai. Galbūt uh, kai kurie ūkininkai augina gėlės uh, ir uh, jų vadinamasis galiojimo laikas niekiek neilgesnis negu, negu vaisių. Tai iš tiesų buvo pakoreguota žemės ūkio produkto apibrėžimas. Taip pat džiaugiuosi to, kad buvo pat, patvirtinta. Uh, E, apibrieštis e, greitai gendančių e, prekių. Aišku, tai labai siejasi su prekybos apibrieštim ir tai turbūt yra gerai suprantama pakankamai visose srityse. Kaip žinote, gerai, aš esu iš Junktinės karalystės ir labai didžiuojuosi tuo, kad Junktinėje karalystėje yra uh, E, žemės e, ūkio maisto e, produktų priekybininkų kodeksas ir yra taip pat ir arbitražas, kuris užtikrinta, kad tai būtų gyvendinta, bet aš žinau, kad iš kalbėjimuose su ūkininkais iš savo, savo regiono Midlands, nes iš tiesų tai, kad buvo tokia arbitražo galimybė, labai pagerino, palengvino jų gyvenimą ir iš tiesų džiugiuosi, kad dabar mes tą apsaugą išplėsime, tarkim, kur yra Junktinėje karalystėje, tai bus taikoma ūkininkams visoje Europoje. Ir e, iš tiesų labai džiaugsiuos e, tuo, kai, tai, e, kai tam bus pritarta. Galbūt Junktinėje karalystėje nėra viskas tobula, bet tai yra pradžia. Ir tikiuosi, kad čia dabar nueisime dar toliau, nes iki, tuo, ką iki šiol mačiau, labai, labai džiaugiuosi. Pane Katainė. Kiitoksia <clears throat> puheenjohtaja ja kiitos. Ačiū pirmininkė, Ačiū komisijai už pristatymą. Pranešėja mane taip pat na, neramina direktyvos išplėtimas, nes nėra poveikio vertinimo dėl direktyvos taikymos ir ties išplėtimo, siekiant įtraukti paslaugas susijusias su žemės ūkio produktais. Ar, o galbūt buvo atliktas kažkoks poveikio vertinimas, kita problema, kalbant apie taikymos ir ties išplėtimą. Uh, Tai taikymas visiems tiekėjams ir čia kyla klausimas, e, e, kuriuo momentu bus apsaugotas e, gamintojas, kai, tarkim, stambus tarptautinės žemės ūkio gamintojas parduos stambiam žemės ūkio prekybininkui, nes iš tiesų ne daugi nacionalinės įmonės reikia saugoti, turbūt ar, ne, ar ne, nekils pavojus, kad jeigu išplėsime direktyvos taikymos rytas, tai sritį, tai kils pavojus pagrindiniam na, tikslui ir gyvenimui. Ponas Kartis. Jo nėra. Pani posel, madama Hoibuš. Yeah. Pane Hoibuch. Ačiū. Ir aš dėkoju komisijai už pasiūlymą. Šis sektorius labai svarbus Todėl e, reikia labai rimtai pasigilinti nesažininką prekybos praktiką, nes yra rimtų e, rinkos iškreipimų, kalbant apskritai apie maisto gamybą, apie žemės ūkio produktų gamybą. Na, ir iš tiesų džiaugiuosi, kad išplėtėm taikymos rytį, nekalbame vien tik tai apie maistą, kalbame apie tūkstantį kitų žemės ūkio produktų. E, taip pat džiaugiuosi tuo, kad su mumis kartu dirba kooperatyvai Aišku, ne visuomet galima daryti prielaidą, kad kooperatyvai e, veikia vien tik tai ūkininkų e, interesų vedami. Kai kurie, tai, kai kurie jų, aišku, yra e, smulkus verslai ir, aišku, reikia įtraukti kooperatyvus, siekiant geriau apsaugoti ūkininkus. Ir tikiuosi, kad kad kas tris porą ar porą metų būtų atliekama tam tikra stebėsena. Aišku, niekas nėra išraižyta, kaip sakoma, akmenyje. Reikia stebėti, kas vyksta, atsižvelgti galbūt naujas atsirandančias nesažingos priekybos praktikas siekiant užtikrinti, kad ir toliau būtų daromas spaudimas. Aišku, ir e, vystimasi komitetas užima tam e, tikrą poziciją to klausimo ir svarbu, kad gamintojai už ES ribų būtų na, apginti. Jeigu giname ūkininkus e, gamintojus Ispanijoje, jeigu dėl to šiek tiek pabranksta prekyba, tai aišku, ta problema išplis ir pasieks Maroką. Jei Maroko ūkininkai nebus apginti, tai, tai sukels problemų. Ir aišku, svarbu galvoti ne tik tai apie savo ūkininkus, reikia galvoti ir apie tai, kas vyksta už ES ribų, kitose šalise. Ir pagal Lisabonos e, sutartį mes e, turime užtikrinti, kad toliau būtų vykdoma e, vystimosi politika, vystomasis bendradarbiavimas yra ypač svarbus, tą mes ir darome, aišku, ir reikia ginti gamintojus ir už ES ribų. Dėkui. Grazie, prezidente, grazie, reprezentant. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos atstovui. Laikausi nuomonės, kad e, kai kalba eina apie nesažiningą e, prekybos e, praktiką, labai svarbu apibriežti, aiškiai apibriežti, kas yra nesažininga priekybos praktika. Komisijos atstovas teigia, kad kai sandorio šalis pasirašo sutartį, tada e, galima nustatyti nesažiningą priekybos praktiką, tačiau taip nėra arba taip yra ne visada. E, ryšiai tarp, tarp prekybos e, e, partnerių yra įvairūs. Dažnai sandorio šalis turinti mažą dėrybinę galę sutinka su jai primetama valia. Teikiamas, teik, pateiktas direktyvos pasiūlymas yra labai geras. E, mes norėtumėm, kad būtų numatyta galimybė e, apskūsti nesažiningą priekybos praktiką trečiajai institucijai. E, toks elementas yra labai svarbus siekiant didesnio skaidrumo rinkoje ir didesnio sažiningumo vartotojų atžvilgių. Čia komitete mes remiame pasirinktą požiūrį ir tikiuosi, kad komisija laikui atėjus atsižvelgs į šį pasiūlymą, kurio pasigėdome e, teisėkuros projekte. Dėkuoju. Madam Maginės. Maginės. Ačiū, pirmininkė. Atsiprašau kalbėtojo ir visų posėdžio dalyvių, tačiau vyksta posėdis ir AFKO komitete, kur kalbama apie breksitą ir aš ten irgi turėjau sudalyvauti. Mano klausimas yra susijęs su Korneto istorija, kurios pasto ledų gamintojo istorija. Nes toks labai praktinis pavyzdys. Ir aš nelabai suprantu, kodėl jūs sakote, kad akivaizdu, jog, jog ūkininkai iš to naudos negautų. Tai norėčiau paklausti, kodėl negautų ir kaip mes galėtumėme patobulinti teisės aktus tam, kad jie gautų tos naudos iš tų teisės aktų. Ir dar vienas dalykas, gal ne visiškai supratau, bet matydama tekstą, jūsų skaidrės tekstą, čia matau, kad jūs naudojate terminą maži ūkininkai. Paprastai mes apie tai nekalbame, nes jeigu jūs sakote mažas ūkininkas, gal galite apibūdinti, ką jūs čia turite omenyje, sakydami mažas ūkininkas, nes problema yra ta, kad daug narių, narių, valstybių narių nori išplėsti taikymos rytį, o mes turime pasirūpinti, kad teisės aktai būtų parengti, nes jų, jie buvo pažadėti jau kurį laiką. Taigi reikalinga atsižvelgti, aišku, visų nuomonės ir teisininkų išvadas, bet taip pat reikalingi labai aiškus argumentai ir iš to, ką išgirdėjau ir ką man e, žinutę perdavė mano padėjėja, būtent, kad jūs, kažin ar įrodėte tuos, pateikėte tuos argumentus. Ir kitas klausimas, jeigu mes pasirinksime jūsų siūlomą poziciją, tai apie kokią dalį rinkos kalbame, kiek procentų rinkos tai paveiks. Dėkoju. Ponas Luozų. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau labai trumpai pasakyti, kad esu uh, šiek tiek šokiruotas, kad tiek nedaug komiteto narių dalyvauja šiuose svarbiuose diskusijose. Norėčiau padėkoti ir pranešėjai ponui De Castro, bet aš ne, manau, kad jūs ne, neinate pakankamai toli, nes nesažininga praktika yra labai svarbi ne tik ūkio subjektams. Tai yra labai esminis dalykas ir mes siūlėme pakeitimą, kur bandėme sustiprinti pozicijas ir ten kalbama apie mažas, vidu, mažus vidutinius ir stambius ūkininkus, kad jie visi būtų įtraukti į taikymo sritį, nes dažniausiai kalbame apie pačius mažiausius ir mes norime, kad valstybės narės pačios darytų skirtumą tarp draudžiamų praktikų ir tokių praktikų, kurios yra leidžiamos pagal atsižvelgiant į savo teisės aktus. Ir kad būtų baudžiamos tos praktikos, kurios yra e, nesažiningos ir kad tai būtų tam tikra atgrasos priemonė visoms kitoms įmonėms. Toliau kalbam, kalbam apie tai, kad reikalinga užtikrinti, kad būtų atgrasoma tope, tokia praktika. Ir tikimės, kad Žemės ūkio komitetas, komisija irgi į tai išvelgs. Ir aš, aišku, norėčiau paminėti ir sankcijas taikomas Rusijai ir bendrai apie laisvą priekybą. Mes turime apsaugoti savo ūkininkus nuo nesažiningos priekybinės praktikos, tačiau mes turime ne, ne, nemažinti ir konkurencijos ir ne, ne, neužspausti į kampą tų savo ūkininkų. Ponas Des. Dėkoju. Dėkoju ir komisijos atstovui už pristatymą. Mes kalbame diplomatinę kalbą, tačiau aš manau, kad jūsų uh, pristatymas neatspindėjo realybės, realybės, su kuria susidurėme kasdien. Nesame įsitikinę, ką tai reikš tiems kolegoms, su kuriais mes susidurėme, nes viskas atrodo labai toli nuo realybės. Kaip mes kaip bus daromosi su stambiomis grandinėmis, stambiomis, stambiais priekybos centrais. Mes kalbame apie mokėjimų sistemas, mes nenorime, kad kompensavimo sistema būtų tokia sudėtinga, kad būtų užtikrinamas skaidrumas. Ir visa tai turi būti įtraukta į direktyvos apriepti. Nuo 2004 metų aš dirbu šiame parlamente ir aš matau, kad kartais uh, kai yra kišamas, reikia kartais intervencinių priemonių, kalbant apie rinkos ekonomiką. Ir mes bandome imtis veiksmų tam, kad ir sutartys būtų sąžiningos. Ir turime padaryti daugiau nei tai, kas yra pasiūlyta šiame dokumente. Nes tokiu būdu problemų neišspręsime, kalbant apie gamybos grandinę, kalbant apie gamintojus ir uh, stambius e, prie, priekeivius ir taip pat jūs nekalbėjote apie tai, kad tos stambiausios grupės, pavyzdžiui, Vokietijoje mes turime labai daug teisės aktų dėl pažeidimų ir panašiai, bet niekas į tai nekreipia dėmesio. Turime ir kooperatyvus, kurie veikia ir ekologiniai ūkininkai negali, pažiūrėjau, reklamuoti savo produkcijos ir panašiai. Taigi yra labai daug teisės aktų pažeidimų ir parlamentas turi priimti sprendimus apie tai, kas turi būti daroma, nes stambiosios. Nes stambus priekybos centrai turi priimti tokius sprendimus. Nes tai, ką jūs sakote, aš matau, kad jokių problemų žemės ūkėmės e, tokių pasiūlymų neišspręsime. Ačiū, ponas Agnių. Ačiū, pirmininkė. Mes kalbame apie nesažiningą priekybos praktiką ir su tuo susijusius teisės aktus. Ponas daktaras, profesorius Valetinė, nori jūsų įžeisti, minėjo, kad ši tema yra labai sudėtinga. Kai tik tai pradėjote gilintis, jis labai teisingai pasakė, kad kai kurie tiekėjai netgi skatina produkto teikimą į rinką, nes jie kartais netgi subsidijuoja tai kurį laiką. Ir aš su lobistais susidūriau tikrai gan ilgai ir iš perdirbėjų, ir iš priekeivių. Priekeiviai sako, kad jie nesažiningai yra įvardinami kaip aukos ir kad atrodo, kad daugiausia naudos gaus perdirbėjai iš šių teisės aktų. Kiti, perdirbėjai kitą vertus sako, kad jeigu jie bando užsitikrinti didesnę kainą, savo produktams, jie išbraukiami iš e, priekybos centros sąrašo ir panašiai. Ir tada tie perdirbėjai neturi kur kreiptis. Taigi jie visi kaip ir kreipiasi į mane ir išdėsto savo poziciją, kas nėra taip lengva suderinti ir paaiškinti. Ir komisija šiame komitete dabar vat, štai teigia, kad šie teisės aktai nepaveiks mūsų e, priekybininkų, žemės ūkio produkcijos priekybininkų teisės akto, tačiau vienas iš tų lobestų sako, kad vienas priekybos centras, jeigu bus priimtas šis teisės aktas, nuo 2 iki 50 turėtų padidinti tuomet šis priekybos centras darbuotojų skaičių, kurie užsijima tų teisės aktų priežiūrą, įgyvenimo priežiūrą. Taigi, uh, Nežinau, ar jūs minėjote, bet man atrodo, didžiausia, viena didžiausių problemų yra tai, kad sutartys nėra vykusios. Būtent kai priekybininkas gali atsisakyti tos sutarties, kai tuo tarpu tiekėjas turi prieš metus faktiškai įspėti apie tokius savo ketinimus. Ačiū, panas Ropė. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. E, gerbiamas profesoriau kolegos iš tikrųjų manau kad e, dokumentas tikrai labai reikalingas ir jis yra labai laukiamas ir tai kad e, mes jau visi labai garsiai šiandieną šnekam net jau abejonių nėra kad sąžininga prekyba egzistuoja ir jinai pakankamai įsišaknijusi jau nesąžiningos prekybos konsultavimo kompanijos vyksta ta prasme firmos kurios konsultuoja kaip nesąžiningai savo veiklą vykdyti tai iš tikrųjų manau, kad jau pasiekėm tokią ribą, kad mes tikrai turim išleisti dokumentą, kuris pradėtų statyti į vietas ir, ir, ir visose srityse būtų sąžininga. Ne tik tai didelis e, gali, reiškia, e, nesažiningai dirbti, o mažas turi sąžiningai dirbti, bet svarbiausias dalykas turbūt tai, kad šiandieną e, žaliavų tiekėjai ir ne tik žemės ūkio, ir kitų žaliavų tiekėjai, jie turi mažą dėrybinę galę ir jie yra įspausti į kampą ir jiems sumokama tik tai tiek, kad jie nebankrutuotų. Ir tos rytis, kaip, sakykime, kad pienas ar tenaimės ar kitos, reiškia, jie vos egzistuoja ir tada matom, kad atsitiko taip, kad nėra Europoje sviesto, Tai jeigu mes toliau nieko nedarysim, rytoj galbūt nebus dešros, poryt vėl kažko tai nebus. Tai juk e, kam tada egzistuoja paramos schemos, kam egzistuoja tiesioginės išmokos, jeigu mes nieko nereguliuosim. Tai tada nieko nereikia remti. Ūkininkas laimingiau dirbs, e, dirbdamas laisvoje rinkoje. Tai kaip jūs sakot, kad reiškia kainos negalima reguliuoti o rinka laisva. Bet tai palaukit, tada, reiškia, tada nereguliuojam kainos, tai santykių sureguliuokim kad galima būtų ir parduoti, ir už tą parduotą produkciją galima būtų išgyventi. Todėl manau, kad tikrai ateina laikas mums kalbėti ir galvoti, kaip nustatyti e, mokėjimų ribas, grindis, galbūt ne kainas, o reiškia, kad būtų padengtos bent tiesioginės išmokos ūkininkui. Ir antras dalykas, e, gal jūs galėtumėt paaiškinti, kodėl tokie didžiuliai skirtumai bendroji ES rinkoje. Rinka viena, 28 šalis, gali kur nori parduoti, nupirkti taip toliau. Pavyzdžiui, pienas, pieno kainos skiriasi iki 3-4 kartų. Kame reikalas? Kodėl? Tai juk e, vėlgi vieni superka kiti e, perdirba, treti parduoda ir parduoda, kuriuose nori rinkose. Vienoje rinkoje perka, kitoje parduoda ir taip toliau. Todėl manau, kad tikrai e, šiandieną mes geriau truputėlį persudikim šitą dokumentą, negu kad paskui išmesim kaip sugedusi. Ačiū. Ponas Dolfmanas. Ačiū. Profesoriu, išklausiau jūsų pranešimą. Jūs kalbėjote apie direktyvos taikymos rytį. Ir mane šiek tiek nustebino tai, ką jūs pasakėte. Jeigu jūs apsilankysite Luksemburgė e, supermarketuose, matysite, kad ten yra labai daug produktų, kuriuos tiesiogiai, sakykime, su e, dėl kurių pardavimo supermarketas sudarė tiesioginę sutartį su ūkininkais. E, kalba eina apie tokius specifinius produktus. Taigi šiuo atžvilgiu kalba eina apie ūkininkus, kurie tiesiogiai parduodami e, supermarketams. Kitose šalyse e, tokių praktikų nėra. Tad neaišku, kaip, sakykime, E, direktyva galėtų e, paveikti panašias situacijas, kurias aš minėjau. Aš esu kilęs iš regiono, kuriame auginami obuoliai. 6 e, tūkstančiai ūkininkų dirba sodininkystės sektoriui. Tačiau pagrindę savo produkciją parduoda tik tai dviems didelėms grupėms. Puikiai suprantu, kad mes nes, nesistengiame pernelyk saugoti ūkininko asociacijų, tačiau jeigu ūkininko asociacijos nebus apsaugotos, kas bus su jais? E, Turiu omenyje, e, pavyzdžiui, kai savo produkciją e, supermarketams e, pardavinėja ūkininkų asociacijos. Ūkininkai sąmoningai jungiasi į asociacijos, kad jų dėrybinė gale su supermarketais būtų didesnė. Taigi, man atrodo, kad šiuo klausimu dar reikia diskutuoti. Dėkoju. Danta. Merci, monsieur le président. Čia, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pratesti tai, ką sakė kolega Dorfmanas. Iš to, ką perskaičiau, kalbam apie tai, kad nesažiningos, nesažininga, nesažininga praktika paveikia visą e, gamybos grandinę. Jeigu laikytumėmės kitokios logikos, susidaro įspūdis, kad e, tai yra netiesa, kalbant apie žemės ūkio produkcijos gamintojus. Galite paaiškinti, kodėl ir kaip. Tos šalis, kur yra priimti atitinkami įstatymai ir, pavyzdžiui, jeigu nėra apsaugomas tarpininkas, galiausiai pirm, pirminis gamintojas tampa tos maisto grandinės auka, kadangi yra daromas spaudimas per visą tą grandinę jam. Ir bendras e, komisijos tyrimų centras parodė savo analizėje, kad e, kalbant apie nesažingos priekybos praktikos įstatymus, jie kurginami visi gamintojai, kad jie tokie įstatymai nepaveikė rinkos. Tai kodėl e, yra ypatingas skirtinga, visai kitoks dėmesys skiriamas žemės ūkio produkcijos rinkai. Ir ką būtų galima padaryti, kad ta rinka būtų subalansuota. Bardzo dziękuję. Chcę... Ačiū. Norėčiau Jūs informuoti, kad e, posėdė dalyvauja ir ponios Agilera. E, svečiai, tai yra ūkininkai iš Andalūzijos regiono. Noriu pasveikinti jūs visus. E, sveiki atvykę į mūsų komitetą. Ačiū, kad taip iš, taip, kad taip iš toli atvykote. Tikiuosi, kad jums šios diskusijos yra įdomus. Dabar žodis ponui Flaganui. Ačiū ir aš e, norėčiau pasveikinti Jūs. E, gyvenau Andaluzijoje keturis mėnesius, puikiai vieta. Turiu klausimą dėl vieno iš pakeitimų ir dėl kokių motyvų jis yra pateiktas. E, Definition dependence, ekonominė e, priklausomybė. Siūloma įtraukti e, terminą pakankama, e, significant E, ekonominė priklausomybė. Kodėl šis terminas yra įtraukiamas ar siekiant sušvelninti nuostatas? Kitas klausimas e, komisijos. komisijai, kodėl yra pasirinkta direktyva, o ne reglamentas. Dėkuoju. Už 20 parę dokumentów przyjętych w tym zakresie przez poszczególne kraje. Ačiū, aš jau žinau, kad panašus nacionaliniai teisės aktai jau galioja 20, 20 valstybių narių, tad reikia žiūrėti į bendrą kontekstą. Ačiū, e, ponas Hauslink. Kolegos jau sakė, kad labai svarbu išplėsti taikymo sritį ir neapsiriboti vien tik tai ES. Reikia galvoti ir apie kitus e, prekybos partneris. Tačiau šiuo teisės aktu mes siekiame apsaugoti. Siekiame apsaugoti mažus ūkininkus. Todėl laikausi nuomonės, kad viskas yra teisingai suformuluota. Jeigu pažvelgsite į direktyvos tekstą, matysite, kad kalbama yra apie ūkininkų asociacijas. Komisija e, jeigu teisingai supratau, E, nori užtikrinti, kad pavyzdžiui Nestle nepiknaudžiautų savo poziciją mažų ūkininkų atžvilgiu. Tačiau nereikėtų pamiršti ir ūkininkų kooperatyvų. Kai kurie kooperatyvai yra maži, kiti yra dideli, tačiau ir jų interesus reikia apsaugoti, nes reikalingas didesnis aiškumas pačiuose apibrieštyse. Nes e, ko mes visi siekiame? Tiesiog norime e, paremti gamintojus. Dėl daugelio aspektų, man atrodo, kad e, aiškumas yra užtikrintas. Tai yra, kaip užtikrinti mažų gamintojų apsaugą. Jeigu aš noriu įsigyti vieną ar kitą prekę, Man turi būti aišku, kad aš galiu rinktis. Aš, žinu, aš turiu žinoti, ar e, produktas yra genetiškai modifikuotas, ar pasižymi nors, kokiamis nors kitomis e, savybėmis, ar buvo e, vadovaujamasi reikalavimais, auginant ar vieną kitą daržovę. Kitaip tariant, noriu, kad mano kaip vartotojo teisėse būtų apsaugotos. Tačiau mes negalim pasakyti įmonėms, ką mums pardavinėti. Kiekviena įmonė siekia užmėgsti kontaktą su pirkėju per priekybinius ryšius. Ir dėja, aš nežinau, ar ši direktyva e, neduos neigiamų e, pasiekmių, ar mes e, nešaudom savo į kojas. Pone Gilera. Ačiū pirmininkė. Atsiprašau, kad vėluoju e, į posėdį, dalyvavau žuvininkystės komitete, ten buvo e, balsuojama ir dėl tos priežasties e, negalėjau išklausyti tai, ką sakė ponos Valeti ir Paulo. Komisijos atstovui norėčiau pasakyti, kad šis klausimas yra it, itin aktualus e, europiečiams, ūkininkams. Ir džiugu, kad pagaliau yra pateiktas e, komisijos e, teisėkuros pasiūlymas, kurį mes galime aptarti. Komisijos pasiūlymas yra geras, tačiau Pao de Castro pasiūlymas e, komisijos pasiūlymą tik patobulins. Kai dėl taikymo srities. Kolegos apie tai jau kalbėjo, ji yra itin svarbi. Mes turime užtikrinti apsaugą. Atsiprašau, mobilus telefonas skamba. E, tiesiog mes turime išvengti bet kokių MPP e, e, praktikų ir svarbiausias dalykas yra apsaugoti ūkininkus. Tai yra Mm, labai svarbu. Svarbiau negu žūp. Šios praktikos mažina ūkininkų pajamas ir jeigu mes šios problemos nespręsime, neužtikrinsime lygybės e, visoje e, maisto tiekimo grandinėje. Iš savo patirties e, Ispanijoje E, šis pasiūlymas e, tikrai neturės e, kokių nors neigiamų pasiekmių var, vartotojų kainoms. Esu pateikusi pas, pakeitimų pasiūlymą dėl prarastų pardavimų. Teisinė prasme šis pasiūlymas yra kontroversiškas, tačiau ūkininkai susiduria su problema praranda pajamas dėl nesažningos priekybos praktikos. Taigi, kai ūkininkas yra e, priverstas e, pardavinėti savo produkciją mažesnė nei nustatyta kaina, tai yra nesažininga priekybos praktika ir šis klausimas turėtų būti sprendžiamas. Džiugu, kad e, šis klausimas pradėtas reglamentuoti. Bet kokia nesažiningos priekybos praktika yra neigiamas dalykas, nepriklausomai nuo to, kas kam tą praktiką primeta. Visa ši praktika turi neigiamų pasiekmių tiek, vartu, tiek ūkininkams, tiek vartotojams. Ir jeigu apsilankysite supermarkete, pamatysite, ką aš turiu menį. Dėkuoju. Ačiū. Nežinau, ar dar kas iš narių norėtų pasakyti. Jeigu ne, tai galbūt uh, Tuomet e, žodis mūsų prelegentui ponui Valėti. Galbūt galėtumėt e, atsakyti ir jūs klausimus ir galbūt vėliau ponas De Castro galės taip atsakyti. Topic. Gerbiami parlamento nariai, e, aišku, tai svarbi tema ir e, akivaizdu, kad labai stringai kal, kalbate. Iš tiesų tai rodo, kad diskusija yra apie realius svarbius klausimus, apie realius ES piliečius. Aišku, nuomonių yra vairių. Bet bandom ieškoti sprendimo, kuris būtų bendras visom valstybėm narėm. Tai kalbant apie nacionalinės problemas, aišku, labai sunku kartais tai yra vertinti viros ES kontekste ir kai kalbam apie tai, pavyzdžiui, kad bandom susiaurinti tam tikrą praktikų ratą, įvardijant jas blogomis, tai nereiškia, kad sakome, kad jų daugiau nėra, nereiškia, kad savo šalyje negalit, negalite jų įtraukti juodąją sąrašą, bet iš tiesų E, šiam pasiūlyme suteikiama nemažai galių pačiom jūsų valstybėm narėm. Tai jau sakiau ir pakartosiu, kad jūs galite eiti toliau. Jei manote, kad jūsų šalyje yra konkreti problema, tarkim, susijusi, tarkim, su obolių augintojais, su konkrečiom dėrybom ir e, galite būti griežtesni, Gali, galite būti mažiau griežti, bet galite būti ir griežtesni. Ir to svarbu nepamiršti. Tai nereiškia, kad mes e, apskritai nu, tolstame nuo, nuo reguliavimo, mes tiesiog e, bandom ieškoti e, bendro mažiausio vardiklio, mes ta, ieškom balanso tarp įvairių perspektyvų ir įvairių realijų. Tai galbūt toks bendras pastebėjimas, bet svarbu tai akcentuoti. Kitas bendras dalykas, kuris ryškėja, tai kad uh, atrodo, kad tarsi instinktyviai norima taikyti tam tikrą reguliavimą visiems susitarimam tarp, tarp stambių ir stambių, ir, ir pirkėjų, ir pardavėjų. E, bet e, visgi e, reikėtų būti atsargiems, ne todėl, kad aš iš principo prieš tai, bet praktikoje gali būti taip, kai galimi yra apiejimai, galimos nenumatytos pasiekmes. Yra pavyzdžių, pavyzdžiui, Čekijoje. Coca-Cola taip, stambi bendrovė. Uh, bet priklauso pardavėjams. Ir jiem pavyko savo naudai pasinaudoti nesažininką prekybos e, praktiką kai bandė susitarti su pirkėjais, kuriam priklausė 10 procentų vietinės rinkos. Ar iš tiesų norim, kad jie turėtų tokius svertus? Tai tikrai ne. Mes turime galvoti apie, apie visus galimus pavyzdžius iš įvairių šalių. Dabar konkrečiai dėl kai kurių užduotų klausimų, kai kurios galiu atsakyti, kai kurios ne. Aš tik tai vyr ekonomistas. Ar tai direktyva, regl reglamentas turėtų būti, turbūt ne man ten spręsti. Kitas klausimas, tai taip pat vėlgi labai svarbu yra, pavyzdžiui, Marokas buvo paminėtas ir ponios Hoibak, ir pono e, Hoislingo, atsiprašau, jeigu neteisingai ištariu jūsų pavardės, ar, ar nereikėtų eiti toliau. Uh, Ir aš man, manau, kad Maroko, Maroko ūkininkai mums kelia nemažą nerimą, nes aišku, ten vyksta ekonominis e, augimas, bet tai jau yra turbūt teisiniai dalykai. Aš čia tik tai kaip ekonomistas dalyvauju. E, iš dalies dar atsakysiu vieną klausimą, kaip minėjo pranešęs ponas De Castro. savo e, vertinime iš tiesų nesakome, kad nesąžininkai prekybos praktika gali paveikti kainas. Iš tiesų mes bandom poveikio vertinimą vertinti, e, kokį poveikį tai daro ūkininkams. Na, tai e, pagrindinis mūsų analinės tikslas. Ir aišku, startinės ta taškas buvo galbūt teisinis dalykas ir, ir teisinis pagrindas yra toks siekis užtikrinti, kad tai naudinga būtų ūkininkams. Aišku, galimos vertikalios grandinės yra, bet galų gale norim užtikrinti, kad uh, ūkininkam duos naudos šitos mūsų diskusijos. Tas tiesioginis ryšys tarp ūkininkų ir tų, kas perka jų produkciją, yra akivaizdus. Galimi ir kiti, kiti ryšiai, galbūt netokie ne, ne akivaizdžiai ma matomi, todėl reikia būti. Uh, E, atsargiais ir, aišku, turime griežtai laikyti savo e, įgaliojimų. Ir iš tiesų poveikio vertinime tikrai nevertintas poveikis mažminėm kainom. Dėl to, ką sakė ponė Mankinta ir dėl nesažiningumo. Na, tai vienas iš tų žodžių, kaip sakiau savo įžanginėje kalboje, tai, uh, tai uh, uh, man yra e, labai, labai svarbu, kasdienį kalboje dažnai apie tai kalbame. E, ir, tarkim, galbūt vienai šaliai tai nesažininga veikla, o kitai sąžininga yra ta pati veikla ir tos diskusijos nelengvos. E, ir, aišku, tos tas diskusijas lems ekonominis interesas. Ir aišku, labai tikėtina, kad e, stambieji, pirkėjai stambieji perkybininkai turės didesnės įtakos tose diskusijose. Sakys, e, aš galiu jums įrodyti, jie gali, tarkim, nusisamdyti e, ekonomistus panašius į mane, kurių, kurių galbūt moralinė tokia tvirta yra ir jie galbūt išaiškins, kad tai nėra nesažininka. Uh, Tai iš tiesų pragmatizmas čia labai svarbus. Taip pat reikėtų pagalvoti apie alternatyvas. Ar tai įmanoma įgyvendinti? Ar tai lengva bus įgyvendinti valstybėm narėm, ne, neišleidžiant per daug išteklių tam? Tad uh, jo, iš tiesų uh, tai, ką mes siūlome, atitinka tą principą. Pavyzdžiui, panas Lanaganas kalbėjo apie ekonominę priklausomybę. Ekonominė priklausomybė e, tai yra tema, apie kurią mes kaip ekonomistai galime diskutuoti, bet tam reikia labai daug e, išteklių. E, dirbdamas kasdien komisiją aš turiu nagrinėti vairias rinkas, kiekvienais metais gilinamės apie 20 susiliejimų ir, ir tarkim, daug šalių mane kreipiasi, sako, ne, rinka yra globali, yra Kinija, yra konkurencija visur, aš turiu prieš juos atsispirti. Tai įsivaizduokite. Uh, E, komisijos konkurencijos generalinis direktoratas turi nemažai išteklių, bet visgi darbas yra didžiulis. Jeigu kiekviena valstybė narė turėtų atskirais atvejais apibrėžinėti, kas yra ekonominė priklausomybė, tai būtų labai sudėtinga ir tai gan pavojingas kelias, galintis nuvesti niekur. Uh, Ir iš tiesų buvo bandymų, kiek žinau, Vokietijoje buvo tam tikrų sprendimų remiantis ekonominė priklausomybė ir Kiprė buvo e, bandymų tai daryti, o gyvenimo rezultatas praktiškai nulinis, nes jis sunku yra. 2015-2016 e, metų buvo viena byla Vokietijoje dėl ekonominės priklausomybės, o Kiprė iš tiesų nulis buvo, nes iš tiesų sunku yra įgyvendinti kažką, tai remiantis e, tokiai, tokiom neapibrieštom savokom. O, toliau, MV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 E, ta savoka pakankamai neblogai e, apibriešta. Tai yra įmonė iki 250 darbuotojų, e, apyvarta iki 50 milijonų per metus. Tai yra savoka. Ji apibriešta europinių lygmenių. Tai yra iš tiesų vien, vienalytė, vienoda visose ES valstybėse narėse. Jeigu jūsų valstybė narė nori, tarkim, padidinti ribą, kad tai būtų 500 darbuotojų, nes, tarkim, jūsų ūkių pasiskirstinimas yra, yra kitoks, tai nėra nėra kliūčių e, tą daryti, galite griežčiau apribuoti. Pavyzdžiui, e, ponia Makintaira minėjo e, arbitražą Junktinėje karalystėje ir ponas Agniu tą patį minėjo. Iš tiesų, tokių arbitražų steigimas yra, yra nau, naujovė, bet tam reikalingi ištekliai. Tokie arbitrai turi turėti išteklių, lėšų, žinių ir tu, turi būti praktinė nauda to. Tad e, mes e, iš tiesų e, sveikiname bendradarbiavimo sistemą, kai valstybės narės praneša apie savo praktiką, dalyjasi praktiką. Mes nenorim kažko tai primesti, mes užtikriname, kad būtų konkurencija, mes turime daug, daug patirties dirbdami kaip pagrindinis konkurencijos užtikrinimas ES, bet kalbant apie nesažininką prekybos praktiką, valstybės narės turi kur kas daugiau patirties. Mes tik tik tai siūlome tą startinį tašką, o jūs galite eiti toliau. Dar grįšiu šiek tiek prie to, ką sakė pane Maginės, dėl to korneto ledų e, pavyzdžių. Jeigu Unilever kompanija derasi dėl tiekimo sąlygų e, šitų E, ledų. Aišku, korneto ledai yra puikus. Ar e, kitų, dėl kitų, tarkim, ledų tiekimo taip padarėsi su Carrefour tinklu. Tai e, gerai. Tai viskas priklausys nuo jų dėrybinių sugebėjimų. Et, įsivaizduokim, jeigu aš, tarkim, pritaikau teisės aktus dėl nesažininkos prekybos praeitiko, aš noriu nustatyti, kad korneto ledų kaina turi būti ne mažesnė negu tai Unilever kompanijai, tai bus geriau, bet, e, bet, bet iš, iš tiesų neaišku, kaip Unileveris e, dirbs, nes e, tarkim, Belgijos pieno pardavėjas iš tiesų naudos iš to neturės jeigu, tarkim, Mošano ar, ar Karfūro ar kažkoks kitas tinklas perka pieną tiesiogiai iš Belgijos ūkininko, tai e, mūsų pasiūlymas e, direktyvos tam bus taikomas. arba, tarkim, e, na, jeigu Ošanas, kaip sakiau, tiesiogiai, bet jeigu, tarkim, Unileveris bando, tarkim, pasakyti, sako, ūkininkui, ai, atsiprašau, E, atsiprašau, ūkininkė, bandai kažką man parduoti, bet mano Ošano tinklas vis, nustatė visai kitokias sąlygas. Tai iš tiesų tai yra netiesioginis poveikis ir, ir tada taip pat pasiūlymo nuostatos bus taikomas. Ponas Desas, ponas Dorfmanas, e, parlamento nariai iš Vokietijos, e, išsakė tam tikrų pastebėjimų. Uh, O gal iš Italijos? <laughs> Visi mes europiečiai, aišku. Mane jūs tarsi kaltinate, kad aš e, ne, ne, nepaisau realybės. Taip, aš esu iš to mokslininko dramblio kaulo bokšto. Bet ką sakiau anksčiau, gal jūs savo realiją žinote geriau? Jūs informaciją gaunat iš savo rinkėjų, savo ūkininko. Jei jūsų realijos taip labai skiriasi nuo mūsų studijos, tai gerai, e, siūlykite teisės aktų nacionalinių, nacionalinių lygmenių, bet man tai yra puikus pavyzdys, kai Europa yra tas bendras pagrindas, o valstybės narės dar papildomai kažką tai sukuria prie to. Uh, Na, man uh, priminta buvo apie tai, kad laikas uh, išseko, tai man belieka tik tai padėkoti už jūsų dėmesį. Dėkui. Ačiū. Dabar suteiksime žodį ponui De Castro. Uvak pozicijai prabešliai. Sureaguotų įvairius pastebėjimus ir idėjas. Triamo. Ačiū pirmininkė, iš iš karto pereikime prie E, esmės. Išklausome tai, ką pasakė ekonomistas iš konkurencingumo generalinio direktorato. Dabar galime kalbėti apie mūsų darbus. Turiu e, Jūs informuoti, kad IMKO komitetas nubalsavo. E, labai daug kompromisinių pasiūlymų buvo skirti taikymus rytai išplėsti ir dėl jų buvo nubalsuota teigiamai. Gerbimi kolegos, iš viso buvo pateikti daugiau nei 600 nemažai e, pakeitimo pasiūlymų e, keisti e, direktyvos pasiūlymą. Norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, visiems specialistams, kurie dirbo šio klausimu, kadangi buvo parengti 42 kompromisiniai pakeitimai. 30 skirti straipsnius, 12 E, konstatuojamosioms dalims. Labai svarbu buvo dirbti kaip komandai ir galiu tik tai pasidžiaugti tuo, kad visos politinės frakcijos sugebėjo susitarti dėl kompromisinių pasiūlymų. E, nuomonės išsiskyrė, kaip ir sakė kolega Katainen. E, Alde frakcijoje, tačiau dauguma kolegų pritarė kompromisiniams e, pasiūlymams. Dar kartą norėčiau Jums e, priminti, kad labai svarbu šią direktyvą patvirtinti dar esant šiai parlamento kadencijai. To labai laukia ūkininkai. Mes e, matėme. E, jau šiuose diskusijose, kad negalime prarasti e, įgauto pagreičio. E, 22 spalio turėtų būti balsuojama plenarinės sesijos metu, todėl labai svarbu, kad būtų kuo galima greičiau e, pradėti trišalės dėrybas, kad politinis e, susitarimas su taryba ir komisija būtų pasiektas iki kalėdų. Norėčiau e, paminėti tik tai keletą detalių, kad kalbant apie kompromisinius pakeitimus, e, jie taip pat yra ir e, susiję su juoduoju e, praktikų sąrašu. E, Šią temą buvo parengta 200 pakeitimų. Vien dėl trečiojo straipsnio buvo pateikta 200 pakeitimų. Ir dažnai šiuo klausimu mes susisiekdavome su komisija, nes stengiamės įsiaiškinti, kokia galėtų būti E, tų nesažiningų priekybos praktikų apibrieštis, o vėliau leisti valstybėms narėms e, pačioms imtis papildomų veiksmų. Kaip jau sakiau, valstybėms narėms yra atrišamos e, rankos tai daryti. 200 pakeitimų pasiūlymų leido mums išplėsti taikymo sritį, įtraukiant kel į, į į, ke, į mm, juodąjį sąrašą keturias praktikas. E, viena iš e, praktikų yra susijusi su e, kontrakt, sutartimis raštu. Šiuo atžvilgiu turiu paminėti, kad jeigu tiekėjas reikalauja pasirašyti sutartį raštu, kita sandorio šalis privalo E, į šį reikalavimą atsižvelgti. Kitaip tariant, e, sutartis gali būti ir pas, e, ne raštu sudaroma, tačiau jeigu pateikiamas toks reikalavimas, privaloma tai daryti. Toliau kitas dalykas - tai yra piknaudžiavimas jautrė informacija. Jūs žinote, kad na, yra labai įdomios diskusijos dėl Dėl privačių etikečių mes apie tai dabar nekalbėsime, tačiau e, kartais būna taip, kad e, tiekėjai gali būti ir konkurentai, ir to paties produkto įsigijėjai. Tokiu atveju labai svarbu teisinga informacija vartotojui. Dabar tiek būtų apie e, juodąjį. E, E, praktikų e, sąrašą. Tarp e, pilkųjų praktikų atsiduria praktika, kai prašoma sumažinti pardavimo kainą. Mes jau žinome, kad dabar yra byla iškelta Europos teisingumo teisme E, kita bylo šalis Ispanija. Kol kas mes apie tai negalime daug kalbėti, tačiau ir šiuo klausimu taip pat buvo pateikta labai daug pakeitimo pasiūlymo. Nesigilinsiu dabar į mm, detalės, tiesiog norėčiau sakyti, kad viskas prasidės e, spalio mėnesį po e, balsavimo plenarnėje sesijoje prasidės trišalės dėrybos. Na ir tikiuosi, kad Europos parlamentas e, suformuos labai griežtą e, poziciją, kuri leis mums tinkamai dėrėtis ir ginti savo poziciją trišalėse dėrybose. Tikiuosi, kad ši direktyva kartu su omnibus reglamentu E, tik tai sustiprins e, mūsų ūkininkų e, galimybės, kad jie bus stipresni, galės geriau konkuruoti pasaulinėje rinkoje. Tikiuosi, kad šiuo atžvilgiu mes taip pat galėsime dirbti kaip komanda. Ačiū pirmininkė, aišku, jeigu nu, kolegos norės pasisakyti, galės tai padaryti. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa. Ačiū, ponė De Castro. tas darbas, kuris yra atliekamas pranešėjo pono De Castro, yra susijęs su tikrai labai svarbia veikla, kurią vykdome šiame parlamente ir mes girdėjome, koks yra siūlomas darbų grafikas ir mes norėtumėme laikytis tų terminų, kad galėtumėme užbaigti dokumentą ir jį priimti iki kadencijos pabaigos, nes tai būtų naudinga patiems ūkininkams. Mes norime įvesti šiek tiek daugiau tvarkos. Mes suprantame, kad čia didžiulis įsipareigojimas ir yra parengta nemažai kompromisinių pakeitimų ir, aišku, tai mums padės mūsų darbe. Girdėjome apie tai, kas įvyko im, IMKO komitete. Ir turime nuomonę, ponia Maginis yra šešėlinė pranešėja. Ji irgi žino, kas įvyko, kaip vyko balsavimai IMKO komitete. Nežinau, gal ponė Maginis nori pasisakyti, bet bet kuriuo atveju pirmiausia dėkojame ponui De Castro. Turėsiu išeiti kelioms minutėms, taigi ponas De Castro perims pirmininkavimą. Taigi dabar žodis poniai Maginis. Ir ponė De Castro, Gal galėtumėte pavaduoti mane pirmininko kėdėje. Ačiū. Dėkoju, pirmininkė. Pone De Castro, ar e, man dabar kalbėti ir palaukti, kol jūs perėsite į pirmininko kėdę? Norėčiau grįžti prie to konkurencijos generalinio direktorato atstovo apibendinimo apie šį teisės aktą. Uh, E, ir apie ekonominius interesus, kas buvo pasakyta. Aišku, tai yra labai intensyvios, e, emocionalios diskusijos. Ir tai reiškia, kad imamės rimto darbo. Ir tai, ką mes čia darome, stebima labai intensyviai tų, kurie nenori, kad mums pavyktų. Ir įdomu, kodėl taip yra. Taigi aš tikiuosi, kad komitetas ir toliau žiūrės į šią situaciją per tvarios maisto tiekimo grandinės perspektyvą, pradedant nuo gamintojo, kad būtų užtikrinama sąžininga pusiausvėra toje grandinėje. Aš norėčiau padėkoti ponui Dekastro už jo atliktą darbą, jo padėjėjams taip pat, nes tikrai pavyko parengti daug kompromisinių pakeitimų, yra tam tikrų detalių, ties kuriomis dar teks padirbėti, tačiau iš esmės einame tą linkmę, kuri mums visiems primtina. Ir man šiek tiek neramu dėl balsavimo termino, tačiau suprantu, kad reikia laikytis e, terminų tam, kad viskas, visas darbas būtų užbaigtas laiku. Taigi aš savo ruoštų norėčiau pasakyti kuo intensyvesni taps lobistai, tuo labiau nusiteikę ryštingi turėtumėme būti mes toliau eiti tuo keliu, kurį pasirinkome, nes tai yra tas rytis, kuri yra labai miglota ir neiški. Ir aš manau, kad mūsų darbas daro tą sritį skaidresnę ir tai nepakenks niekam. Dėkoju. Grazie, Marian. Dėkoju. Katainen. po to suteiksime žodį kitiems. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan... Ačiū pirmininkė, aš norėčiau padėkoti irgi ponui De Castro ir kitiems šešėliniams pranešėjams už tikrai labai veiksmingą darbo metodą. Kalbame apie labai svarbę direktyvą. Ji buvo rengiama ilgą laiką ir taip pat kalbame apie pozityvų poveikį. Negirdėjau vertimo italų kalbą, dabar viskas parkoja, sako pirmininkas. E, kągi, žinoma, mes rengėme tą direktyvą jau ilgą laiką ir tos direktyvos pozityvus poveikis, kai jie įsigalios. Aišku, poveikio, to poveikio reiks palaukti ilgą laiką, tačiau tas kelias netrumpas, bet padės mums išspręsti svarbi, svarbias problemas, būtent kokia yra ūkininko vieta šioje grandinėje. Ir tam tikros praktikos ir kultūros valstybėse narėse yra labai skirtingos. Dėl to labai svarbu, kad direktyva nepribotų to teisėkuros darbo, kuris atliekamas valstybės, valstybėse narėse. Tačiau kita vertus, tai turi suteikti pakankamos paramos toms, toms rytims, kur, kurios yra pačios sudėtingiausios ir mes turime pamastyti apie tai, kaip geriausia galėtumėme apsaugoti silpniausius toje grandinėje, kai yra užsimama tokia nesažininga priekybos praktika. Įrodinėjimų našta turėtų tekti stipriai, stipriai pusiai, pirkėjui, o valstybės narės turi turėti galimybę užkisti kelią tokiai praktikai visais lygmenimis ir galingiau nei yra įmanoma uh, dabar, remianti šią direktyvą, gamintojas turi turėti teisę gauti sutartį raštu ir aš džiaugiuosi, kad šie pasiūlymai buvo įtraukti į kompromisinį tekstą. Aš tikiuosi, kad tokiu būdu pas, pas, tai paspartins ir trilogom dėrybas. Dėkoju. Bene, grazie. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį Megal. Aš e, ilgai nekalbėsiu, tiesiog norėčiau paminėti kelis dalykus, e, kuriuos iškėlė ir profesorius Valetį. Dėl akivaizdžių priežasčių jisai giliau nesigilino į tai labai, nes tai yra susijęs su teis, teis, sprendimų prieimimo pro, procesu rengiančia direktyva. Ir pirmasis dalykas, į kurį norėčiau atsakyti, kodėl direktyva, o ne reglamentas, kalbame apie tuos klausimus, kurie yra susijęs su civilinė teisė valstybėse narėse. Ir kalbame apie tokią situaciją, kuri 20 valstybių narių jau patenka į nacionalinius įstatymus. Ir todėl nebūtų prasminga parengti reglamentą, nes tai tiesiogiai kištus, būtų būt tiesiogiai kišamasi į teisinės valstybių narių situacijas ir gal netgi gautų to, to, to, mūsų teisės aktas viršenybę lygnant su nacionaliniais įstatymais. Tai reiškia, kad taisyklės nustatomos valstybės, ES lygmenių, bet valstybės narės turi teisę suderinti tai ir inkorporuoti į nacionalinius teisės aktus ir viskas vyks sklandžiai, jeigu nebus trinties, persidengimų ar kitų problemų, su kuriamis paprastai susidurime. Dėl to direktyva yra prasmingesnis variantas. Kitas dalykas, kuris irgi buvo akcentuojamas, tai teisinis pagrindas 43.2 punktas, kurį reikia skaityti kartu su 39 straipsniu, kur kalbama apie bendros žemės ūkio politikos tikslus. Tas tikslas, kurio siekiame čia, yra skatinti ir paremti ūkininkų pajamas. Ir kuo toliau mes nutolsime nuo tokios e, ūkininko pajamų situacijos, kalbant apie teksto apriepti ir čia situacija gali būti Unileveris derasi su Carrefour ar panašiai. Tai kuo toliau nuo to nutolsime, tuo sudėtingiau bus e, susijęti tą labai e, pavienę situaciją su ūkininkų pajamų situacija. Ir toliau, kuo toliau mes nuo to nutolsime, tuo labiau kyla rizika, kad teisinis pagrindas nebus pakankamas mūsų aptariamai situacijai, taigi dėl to aš būčiau linkęs manyti, kad komisijos pasiūlymų bandoma irgi čia pasiekti pusiausviros ir kažką pasiūlyti teisės aktų rengėjams, kas būtų racionaliai, įman, ką būtų racionaliai įmanoma apginti teisme, jeigu kiltų tokia situacija. Toliau kitas klausimas dėl papildymų. Pavyzdžiui, pardavimas su nuostoliais. Mes siūlėme direktyvą dėl nesažiningos prekybos praktikos tarp tiekėjų ir pirkėjų. Čia nėra nesažininga prekybos praktika. Ta prasme. Tai yra praktika, kai, kuri yra naudojama prekybininkų, didmenininkų, mažmenininkų savo klientų atžvilgių. Tai reiškia, iš, virš, iš apačios į viršų. Tai tiesiog čia netinka ta situacija ir apie tai reiktų jau kalbėti kitame kontekste. Ketvirtas klausimas, kurį iškėlė ponas Ropė, yra susijęs su tuo, kodėl skirtingos kainos, pavyzdžiui, pieno įvairiose valstybėse narėse regionuose. Pagal mūsų patirtį viena pagrindinių priežasčių yra ta, kad yra skirtumų tarp deficitinių zonų ir perviršinių zonų. Paprastai perviršinėse zonose kainos yra pakankamai mažos, o deficitinėse zonose kainos didelės. Ir tos deficitinės zonos dažniausiai yra susijusios su tai, kad yra nutolusios zonos, nutolusios nuo pagrindinės gamybos zonos ir dėl to ten mažesni mažesnis yra santykis su situacija, vertinant ir lyginant tai su perviršinėmis zonomis. Toliau kitas klausimas, kaip veikia konkurencija, kaip sektorius organizuoja logistiką ir panašiai. Aišku, tai irgi paveikia kainų situaciją, bet visiškai normalu, kad kainos, pieno pavyzdžiui, kainos už litrą nėra tokios pačios visose valstybės narise regionuose ES. Aš manau, kad yra visiškai normali situacija. Ir paskutinė pastaba. Ir to irgi tą reikia irgi akcentuoti, tas pasiūlymas, kuris yra pateiktas dabar, leistų valstybėms narėms siekti daugiau, jeigu jos to norėtų. Ir aš manau, kad tai yra svarbi priemonė valstybėms narėms spręsti tą situaciją savo teritorijoje kur situacija gali labai skirtis lygnant su kita valstybė nare. Taigi, kuo daugiau mes leisimės į detalės, tuo mažiau paliksime valstybėms narėms galimybės rinktis ir reguliuoti tikslingai, atsižvelgiant į situaciją savo teritori teritorijoje. Dėl to mes manome, kad minimalaus harmonizavimo savoka yra prasminga ir turėtų būti išsaugota ir galutinėme tekste. Dėkoju. Ir Aišku, pasirengę esame ir toliau konstruktyviai dirbti su jumis e, būsimame procese per atinančius mėnesius. Ačiū. Dėkojame komisijos atstovui, ačiū direktoriui Mėgel. Taip pat norime padėkoti mūsų svečiui, e, profesoriui Vir ekonomistui iš konkurencijos generalinio direktorato. Ačiū Jums, o dabar mes galime pereiti prie kitų dviejų darbo tvarkės projektų. Tai yra du nuomonės projektai. Pirmas nuomonės projektas yra skirtas regi e, komitetui. Ir e, šiuo prane, e, šis pranešimas yra skirtas bendrųjų nuostatų reglamentui ir dabar iš karto norėčiau suteikti žodį Marijai Gabrielai. Ačiū, ponė pirmininkė. Pasiūlymas dėl Europos parlamento ir tarybos reglamento nustato bendras nuostatas dėl struktūrinių fondų. Ir tai yra pasiūlymo dėl naujos daugiametės finansinės programos 2021-2027 metais klausimų susijęs dalykas. Ir yra čia viena išlyga taikoma būtent e, e, Žemės ūkio ir kaimo plėtros fondui. Mes norime, kad visi struktūriniai fondai veiktų taip pat ir labai svarbu tas bendras nuostatas suderinti, nes tokiu būdu regionai mažiau išsivystę regionai, e, jiems bus padedama ir tuomet bus daugiau socialinės ir teritorinės sanglaudos. Taigi, aš manau, kad mes norime sukurti tokią subalansuoto ir suderinto vystimosi sistemą vis, visiems regionams ir visoms valstybėms narėms, kad galėtume mes sumažinti skirtumus tarp įvairių regionų. Taip pat e, nauja pagrindų direktyva bandoma sukurti reikiamas sąlygas tam, kad būtų galima užtikrinti testinumą, supaprastinimą ir lankstumą įgyvendinant tas nuostatas. Taigi, dėje, naujovė, kuri aktuali mums Žemės ūkio komiteto nariams, yra ta, kad šiame reglamente nėra kalbama apie kaimo plėtros fondą. Nepamirškime, kad struktūriniai fondai, jais finansuojama labai daug e, plėtros tikslų ir naudos gavėjai yra įvairūs. Ir jų yra labai daug. Aišku, to fondo lėšos gali būti naudojamos ir kitoms investicijoms. Taigi aš manau, kad labai svarbu, kad fondo lėšos, kurios yra naudojamos ES solidarumui ir sanglaudai finansuoti, kad visi tie fondai patektų į tą patį reglamentą. Taigi labai svarbu, kad tų fondo, fondo lėš, lėšos būtų naudojamos optimaliai. Ar būtų tas daroma regionų lygmenių ar nacionalinių lygmenių, mes negalime pamiršti, kokį vaidmenį vaidina kaimo plėtros fondas, kadangi šis fondas užtikrina sanglaudą socialinę ir taip pat, kaip jau ir sakiau, tai, tai tas pasakyti nėra apie kaimo ir miestų vietovės. Taigi, tai yra labai svarus argumentas įrodantis, kad šis fondas turi pateik, patekti į būsimą pagrindų reglamentą. Taip pat mes turime uh, pabrėžti, kad e, tai yra labai aktualu, kalbant apie kaimo vietovės, nes mes nenorime, kad išsivystimo lygis būtų, lygis būtų toks skirtingas įvairiuose Europos regionuose. Labai svarbu, kad būtų galima investuoti į e, kaimo zonų vystimą ir sanglaudą ir kad būtų galima padėti žemės ūkio ir miškininkystės sektoriui. Savo pasiūlyme komisija sumažina 27 procentais fondo lėšas skirtas ES biudžetui, kalbant apie kaimo plėtros finansavimą. Mes tikrai labai apgalestaujame dėl tokio komisijos pasiūlymo ir nuomonės projekte apie tai yra kalbama, toks finansavimo sumažinimas yra neprimtinas ir absurdiškas. Jeigu mes kaimo plėtros fondo, Žemės ūkio kaimo plėtros fondo, neįtrauksime į tą pačią reglamentą, kaip buvo įtraukti visi kiti fondai, tai gali uh, kilti tokia rizika, kad tam fondui skirtos lėšos bus iš principo sumažintos. Taigi, dėl to labai svarbu, kad e, Žemės ūkio kaimo plėtros fondas būtų traktuojamas lygiai taip pat kaip kiti struktūriniai fondai. Aš esu regio, regioninės plėtros komiteto pakaitinė narė, aš apie tai kalbėjau su savo kolegomis, kolegomis tame komitete ir galiu pasakyti, kad dauguma regioninės plėtros komiteto narių pritarė mano nuomoniai ir kai aš rengiau pakeitimus, aš tiesiog norėjau viską padaryti labai paprastai aš atrinkau tas priemonės, kurias būtų galima labai lengvai pritaikyti, kalbant apie kaimo plėtros fondą, kad būtų išsaugoma šios, šių priemonių lankstumas. Tas priemonių sąrašas yra labai panašus į tą, kurį siūlo komisija savo reglamente dėl žemės ūkio, bendrosios žemės ūkio politikos. Taigi, toks yra mano pasiūlymas. Labai svarbu, kad žūp reglamentas, tas sąrašas būtų uh, E, įtrauktas ir šį reglamentą. Ir aš kalbėjusi apie tai ir buvo pasakyta, kad tą padaryti nėra įmanoma, nes tai reikštų, kad čia nesižvelgiame apie du bendros žemės ūkio politikos ramščius. Tačiau aš manau, kad mano pakeitimai yra visiškai primtini ir kad mes galėtumėme įtraukti tas priemonės į horizontalų reglamentą. Mes turime išsaugoti visas alternatyvas ir užtikrinti tą oficialų ryšį su šiuo reglamentu, kalbant apie bendras priemonės. Turime, kaip sakiau, pasilikti visas, visus galimus variantus, nes bendros žemės tokio politikos tikslų mes tikrai nesame dar pasiekę. Taigi negalime dabar tas sprendimas neįtraukti į bendrų nuostatų reglamentą Žemės ūkio plėtros fondo yra neprimtinas, nes kalba tikrai eina apie įvairias bendras nuostatas. Dėl to šis fondas turi patekti į bendrų nuostatų reglamentą. Ir tie pakeitimai, kuriuos aš siūlau, yra mano bandymai sustiprinti santykius tarptų reglamentų ir tai, kad kaimo plėtros fondas būtų įtrauktas į svarbų į bendrų nuostatų reglamentą nes tokiu būdu iš tiesų būtų sumažinta administracinė našta. Ir tie visi fondai būtų traktuojami ir tvarkomi vienodai, nuosekliai. Taigi aš labai tikiuosi, kad kartu su šešėliniais pranešėjais mes surasime patį geriausią įmanomą sprendimą. 20 7 rugsėjo yra pakeitimų pateikimo terminas. Taigi, mėly kolegos, kviečiu siūlyti pakeitimus iki tos datos ir aš tikiuosi, kad mūsų bendradarbiavimas bus sėkmingas. Dėkuoju, pirmininkė. Molto bene, grazie la collega. Dėkojame kolegijai Džuanai. Dabar e, prašo žodžio Europės ir Maginės. Prašome, pradėkime nuo ponos Europė. Parola. E, ačiū gerbiamas pirmininkė. Manau, kad iš tikrųjų labai svarbu E, mums išreikšti savo nuomonę ir pateikti ją regionų komitetui, nes regionų komitetas svarstydamas e, daugiau įsigilins ir priims teisingesnį sprendimą. Tai manau visų pirma, mes turėtume būti nuseklus ir pasakyti, kad mes nesutinkame, kad šitie fondai būtų mažinami vidutiniškai 10 procentų ir tai visiškai nepriimtina. Parlamento pozicija jau buvo išreikšta ir mes išreiškėm kituose dokumentuose kad valstybės narės turi daugiau prisidėti ne vieną procentą keturiolika o vieną kablelis trys procento ir e, šitas fondas neturi būti mažinamas kaip ir bendra žemės ūkio ir žemės ūkio e, politikos fondas tai būtų tikrai nuoseklus ir svarbus mūsų signalas kurį mes leidžiam ir kituose dokumentuose. Dabar e, visiškai yra nepriimtina, kada atskirom valstybės narėm mažinama net iki 24 procentų. Tai aš manau, kad čia tikrai e, ta metodika, kuri pateikta, jinai nėra gera. Ir jeigu valstybė narė ketvirčių mažinamas finansavimas, tai aš nežinau, kaip jinai galės tada toliau funkcionuoti. Dabar dar yra vienas dalykas, tai kad e, atskirose valstybėse narėse e, nuo šių metų yra įvykę regioniniai pasikeitimai nuts du regionų ir kaip čekijoje latvijoje lietuvoje yra įsteigti du regionai ir, ir, tos, ir regionų skirtumai yra labai didžiuliai. Vienas regionas siekia 100 procentų ES vidurkio, kitas tik tai 60. O planuojama vienodai visiems. Tai vienodai ir pinigai planuojami, ir vienodai kofinansavimas paskui reikės prisidėti ir turtingam, ir bernam regionui. Todėl manau, kad e, šitą reikia irgi atkreipti dėmesį ir aš savo pasiūlymą pateiksiu. Taip pat manau, kad neteisinga yra e, mažinti tom šalims, kurie e, stipriai mažinti tom šalims, kurios pasiekia 75 procentų vid, e, reiškia vidurkį. Jeigu jinai pasiekia 75 procentus, jau jie yra mažinami apie 20 procentų, 22 procentus, reiškia, tai galėtų būti galbūt iki 10 procentų tik tai mažinama. Tai irgi manau, kad klausimas labai svarbus. Na ir kofinansavimas. Iš tikrųjų, E, reiškia kofinansavimo lygis yra pakankamai skirtingas ir e, šalis, kurios e, yra mažesnio įsivystimo arba regionai mažesnio įsivystimo, jos kofinansuoja 15 procentų, kitos 45. Ir jeigu regioninis suskirstimas E, yra skirtingas valstybei nariai, tai mes nori, norėdami, kad e, valstybė narė turėtų, reiškia, daugiau, e, sakykime, konvergencijos, daugiau, reiškia, galimybės konkuruoti, tai mes turėtumėm irgi numatyti, kad ir pagal mūsų du regionus būtų ir kofinansavimas. Tik aš e, nelabai supratau, pranešėja pasakė, kad e, iki 27 dienos pateikti pasiūlymus, bet čia parašyta iki 26.13 valandos, tai norėčiau, kad būtų patikslinta. Ačiū. Benissimo. Grazie, honorė. Ačiū, dabar žodis e, poniai Maginės. Pirmininkė, norėčiau paaiškinti, kad aš pasakau šešėlinio pranešėjo pono būdą vardu, o ne savo vardu, kadangi nesu susipažinusi su detalėmis. Tai pasiūlymų yra bandoma sumažinti nereikalingą administracinę naštą naudos gavėjams ir administruojančioms institucijoms, užtikrinant kuo galima daugiau legalumo ir uh, išveng, galimybės išvengti klaidų, taip pat bendras valdymas yra numatytas e, dėl septynių ir bendros taisyklės septyniems e, fondams, tačiau, kaip sakė pranešėja, e, Žemės ūkio ir kaimo plėtros fondas nepatenka. Šešėlinis pranešėjas supranta tai, kad reikia daugiau subsidiarumo, kalbant apie bendrą žemės ūkio politiką, tačiau tvirtina, kad naujausia patirtis rodo, kad tai iškraipo konkurenciją tarp ūkininkų ES lygmenių ir prisideda prie administracinių sunkumų, kalbant apie gamintojus. Dortmund pranešime, kur kalbama apie e, žemės ūkio ateitį, e, kalbama ir apie subsidarumo riziką, jeigu bus daugiau e, bendro žemės ūkio politiko administracinių sunkumų. Taigi papildomas subsidiarumas turi būti paremiamas labai aiškiu, stipriu reguliavimo teisės aktu. Šiandienis pranešėjas pritarė pranešėjo siūlymui išsaugoti Europos žemės ūkio ir kaimo plėtros fondą tame bendrame reglamente. Šiandien pranešėjas tvirtina, kad reikia stiprinti vietos plėtros strategijas, nes vietos plėtros strategijos davė labai puikių rezultatų ir remia bendruomenių interesus per vietos veiksmų planus, nes užtikrina didesnę prieigą prie finansavimo ir ekspertinių žinių. Dėkoju. Grazie, onorevole Meginės. E adesso Clara. Dėkoju, poniai Maginės. Pone Gilera. Ačiū, pirmininkė. E, kalbant apie šį pranešimą, kurį parengė mano kolegė Zona, tai aš norėčiau pasakyti, kad sutinku su ją, nes labai svarbu parengti nuomonę Agri komitete dėl struktūrinių fondų ir tai, kokį poveikį daro tie struktūriniai fondai. Uh, ir nuomonė rengiama dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, dėl to, kad mes nesutinkame su biudžetiniais aspektais ir taip pat e, siūlomas labai didžiulis e, apkarpimas, kalbant apie e, kaimo plėtrą. Tai matome, kad biudžetas iš esmės yra sumažinamas, kai tuo tarpu mes norime, kad bendroji žemės ūkio politika ir toliau uh, gautų tokį patį finansavimą, kaip gauna pagal dabartinę daugiametę finansinę programą. Taigi visi turime toliau kovoti už bendrą žemės ūkio politiką ir kovoti už struktūrinius fondus. Ir kitas dalykas. Norėčiau pasakyti, kad jeigu pažvelgtumėme į struktūrinių fondų reglamentą ir tai, kad buvo išimtas Žemės ūkio kaimo plėtros fondas iš to reglamento. Tai aš nemanau, kad tai yra gera mintis, jokių būdų. Aš manau, kad turime Žemės ūkio fondą ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros fondą palikti kartu su kitais struktūriniais fondais, kadangi visais tais fondais bandoma įveikti neligybę tarp regionų ir valstybių narių. Ir argumentas, kodėl turėtų būti visi fondai tame reglamente, būtent, kad geresnis koordinavimas ir harmonizavimas tokiu būdu įmanomas. Taigi, tai, kad Žemės ūkio ar kaimo plėtros fondas yra išimtas iš bendrojo reglamento, tai tikrai nėra visiškai priimtina. Netgi jeigu komisija turi savų argumentų, kodėl taip siūlo, bet aš nemanau, kad tie argumentai pakankamai svarūs. Ir kitas svarbus aspektas, jeigu pažvelgtumėme į struktūrinius fondus, tai akivaizdu, kad yra skirtumų tarptų fondų dėl bendrafinansavimo e, santykio. Ponas Ropė apie tai kalbėjo, bet aš laikyčiausi visiškai kitokios pozicijos. Turi būti skirtingi bendrafinansavimo santykiai, kiek pavyzdžiui yra skirtumų pagal tai, kiek tenka vienam gyventojui ir taip pat turime ir pajamų vienam gyventojui ir pragyvenimo lygio skirtumus ir kol mes uh, nepasieksime e, bendrų rodiklių, negalėsime turėti ir bendrų bendro finansavimo e, procentų. Struktūriniai fondai, kaimo plėtros, žemės ūkio fondai yra susiję ir jų tikslas yra pasiekti, kad regionai, teritorijos geriau atsidurtų geresnėse pozicijose. Taigi aš tikrai pritarsiu ponios Zoanos pakeitimams, nes jais siekiama įtraukti e, Žemės ir kaimo plėtros fondą į bendrojų nuostatų reglamentą. Kartu su kitais struktūriniais fondais niekuomet nebuvo, nereikėjo išimti to fondo. Ponas Datan, e, kolega Müller ne, negalėjo ateiti, tai aš pasisakysiu vietoj jos. Ji yra šešėlinė pranešėja. Uh, Aš nesutinku su to, kas buvo pasakyta, nors aš suprantu, kas buvo pasakyta ir galiausiai manau, kad reikia surasti čia tarpinį kelią. Aš gerai suprantu, kad e, griežtai vertinant iš regionės, regionų pusės arba viešosios politikos pusės, aišku, siekiame darnumo e, ir norime tą fondą traktuoti kartu su kitais fondais. Tačiau praktikoje, kas yra pagrindiniai naudos gavėjai Žemės ūkio fondo? Tai yra ūkininkai. Ir tai, kad kaimo plėtros fondas būtų paliktas kartu reglamentas su kitais fondais, tai sukuria papildomą administracinę naštą. Nes vienas, pirmasis ramstis yra traktuojamas vienaip, antrasis ramstis yra traktuojamas visiškai kitaip. Taigi mes siekiame tiesiog supaprastinimo ūkininkams. Supaprastinimo tam, kad būtų lengviau parengti dokumentus, lengviau būtų galima atlikti kontrolę. Taigi man atrodo, kad labai svarbu Jeigu, jeigu norime viską suharmonizuoti ir suderinti, aišku, tai būtų, e, tokia būtų ideali situacija, bet aš manau, kad čia mes turėtumėme pirmiausia galvoti apie ūkininkų interesus, kai jie, pavyzdžiui, pareikalauja lėšų, pinigų, kai pateikia savo dokumentus ir kaip tos tie dokumentai yra kontroliuojami. Ir tai, kad kaimo plėtros žemės ūkio fondas ir, ir antro ramšio taisyklės yra tokios nei pirmo ramšio taisyklės, tai reiškia, kad ūkininkui tai atneša papildomų sunkumų. Taigi reikia surasti galimybę kažkaip suderinti tuos dalykus, kalbant apie kaimo plėtros ir žemės ūkio fondą, nes tai būtų naudinga pačiam ūkininkui. Nes jeigu tą fondą įtrauksime į horizontalų reglamentą, tai tada labai bus painu dėl tų dviejų ramščių taisyklių. Ačiū, Mišelė. Ir aš norėčiau pasakyti, kad e, nesu įsigilinęs e, į šį nuomonės projektą, tačiau turiu tam tikrų abejonių ir aš, kaip ir Mišelis. Tačiau dabar žodis panui Dalfmanui. Er Ačiū. Norėjau tik tai pabrėžti tai, ką e, sakė Mišel. Uh, E, prisiminkime e, reformas pastarųjų metų ir dabar dažnai kalbame apie dabartinį BŽP, matome kokios tendencijos regioniniai politikoje. Ir galvodami apie ateitį mes buvom prieš e, naujasias nuostatas, nes mes norim, kad tai liktų BŽP dalim. Bek. Er wird nämlich Teil der Regionalpolitik jei eisim tą kryptim, tai e, iš tiesų, ką matysime, kad viskas tarsi paskęs regioniniai politikoje. Kai e, žvelgiu į e, savo šalį, apie 80 procentų lėšų atidamas ūkininkom, jeigu paliksime viską administruoti regioniniai politikai, tai kaimo plėtros planus e, lems e, regioninės e, plėtros argumentai. Ir turime apsispręsti, ar tikrai to norime. Ir galvojant apie žemės ūkį, ar nenorėtume, kad antras ramstis liktų BŽP. Jeigu taip, Tai kaip ir e, sakė pranešėja, e, kaimo plėtros planai būtų e, BŽP rėmose. Tai čia reikia fundamentalių diskusijų. Dėl to, kaip mes įsivaizduojame antrojo ramščio ateitį. Nes nenorime atimti paramos iš ūkininkų. Grazie, Herbert. Prima di dare la... Ačiū, Herbertai pasuteiksiu žodį mūsų kolegiai Dzuo, tačiau prieš tai suteiksiu žodį komisijai. Pone Romanska, prašome. Uh, much, Ačiū pirmininkė, Labą dieną visiems, aš atstovauju e, regioninės plėtros direktoratą, ačiū šios diskusijos. Mums labai svarbu žinoti, kaip jūs vertinate regioninę politiką, kaip tai gali kartu veikti, galvojant apie naują mūsų pasiūlytą sąrangą e, kai rengėme teisėkoros pasiūlymą kitam programavimo laikotarpiui e, komisijoje, tai bandėme atsižvelgti į naujus iššūkius, taip pat ir biudžeto suvaržymus, galvojant apie breksitą. Ir todėl reikėjo apsispręsti dėl nelengvų dalykų, sanglaudos e, politikos finansavimas sumažintas labiau negu žemės ūkio politikos. Uh, Ir iš tiesų turėjome galvoti apie tai, kaip užtikrinti, užtikrinti nuoseklumą, aiškumą ir valdžios institucijom, ir paramos gavėjams. Tai pirmiausia, kalbant apie pranešėjos pasiūlymus, viena iš svarbiausių sinergijos ryčių tai yra bendruomenių vietos plėtra ir čia tas ryšys išsaugomas po 20-ųjų. -jo Na, o kalbant apie matomumo nuostatas, e, kalbant apie finansinės priemonės, e, tai yra visiškai suderinta. Na, o dėl kitų nuostatų glaudžiai dirbame su Žemės ūkio direktorato kolegomis e, siekiam užtikrinti aiškumą, nuoseklumą tarp bendrų nuostatų reglamento, nes svarbu kad viskas veiktų nuosekliai vietoje. Ir galvojant apie bendrą didžiulę BŽP reformą, jei priversime valdžios institucijas ir paramos gavėjus staiga peršokti nuo vieno reglamento prie kito, iššokinėti per nelik dažnai, tai iš tiesų sukels tik tai sumaištį. Ir tai gali pakengti ir BŽP reformai. Na, o grįžtant prie bendrų nuostatų reglamento, Na, girdėjau, ką sakė ponas Ropė, taip iš tiesų tie sumažinimai reikšmingi. Tačiau norėčiau pabrėžti, kad nors kai kurios valstybės narės neteko apie 23 procentų joms skirtų lėšų 14-20 laikotarpiu, e, kai kurios valstybės narės neteko netgi 45 procentų tai iš tiesų yra nemažai ir na, mes manome, visgi pasiūlymas subalansuotas yra ir atspindėtų tai, kad daugelis valstybių narių padarė nemažos pažangos, e, galvojant apie ekonominį socialinį vystimąsi. Na, o kalbant apie naują e, regioninį paskirstimą Lietuvoje, Vengrijoje ar Lenkijoje, tai komisijos pasiūlymas yra pagristas naujausias duomenim 14-16 metų. Ir E, kaip tik tai e, todėl, kaip tik va šio konkrečiu momentu į tą geografinį paskirstimą neatsižvelgta yra. Toliau dėl bendra finansavimo e, lygio, jis sumažintas buvo, nes dėl kainų tai buvo padidinta. Pirmą dabar manome, kad Europos ir valstybių narių ekonomikos auga. Uh, ir galime prašyti, kad e, nacionaliniai regioniniai biudžetai daugiau prisidėtų, daugiau įneštų ir e, tokiu būdu būtų galima svertą padidinti tą poveikio ES biudžeto e, ir vietos, regioniniai ir nacionaliniai ekonomikai. Ta, tiek, dėkui. Bene, grazie, grazie a lei. E ora direi la parola. Ačiū, dabar norėčiau suteikti žodį Marijai Gabrielai Žuo, tačiau dar prašau žodžio kolega. Ne, prašome vis dėlto Dzo, Dzo, Marijai Dzoa žodis. Ačiū. Dėkoju kolegoms už visas pastabas. Kaip aš ir sakiau, 26, atsiprašau, 26 yra rugsėjo diena pakeitimų patikimo terminas ir jums leidus dar du patikslinimus norėčiau išsakyti. Kalba neina apie tai, kad skirtingai diferencijuotai bus traktuojami du ramšiai. Tiesiog yra taikomos bendros žemės ūkio politikos reformos taisyklės ir dar norėčiau pasakyti kolegoms, kad visos taisyklės, kalbant apie bendra, bendrasias nuostatas, jau yra taikomos e, kaimo plėtros fondui. Ir nežinau, ar buvo gerai suprastas mano tekstas, bet, bet kuriuo atveju aš laukiu visų įmanomų pakeitimų ir tada mes galėsime pradėti bendrus pokalbius. Dėkoju. Bene, grazie molte. Intanto la data per gli emendamenti vi è. Ačiū. E, mums priminė, iki kada galima pateikti pakeitimo pasiūlymus, tai galime dabar pereiti prie paskutinio darbo atvarkės punkto. Tai yra šeštasis darbo atvarkės punktas e, ir mūsų nuomonės projektas kaimo plėtros e, fondo ir sanglaudos fondo atžvilgiu. Suteiksiu žodį mūsų kolegai Džeimsui Nikolson. Ačiū pirmininkė. Esu įsitikinęs, kad mūsų komitetas turėtų įnešti savo indėlį šio pranešinimo atžvilgio, nors aišku, ir kiti komitetai gali prie to prisidėti. Vis dėlto šis klausimas yra labai aktualus, nes turi poveikį ūkininkams ir kaimo vietovėms. E, trumpai, mes norėtumėm, kad kaimo plėtrai būtų e, skiriama tiek pat dėmesio, kiek ir miestų plėtrai. Ūkininkai E, labai daug dirba internetu, labai svarbu užtikrinti jiems prieigą prie interneto, todėl savo pranešime kalbu, kad reikia e, gerinti e, plačiai juosti ryšį kalbu apie tokių projektų finansavimą, esu pateikęs ir pakeitimo pasiūlymų, kur kalbama apie mokymus ir įgūdžių svarbą kaimo vietovėse dažnai, kai kalba eina apie mokymus, apsiribojama miesto vietovėmis, ne va ten yra kūriamos darbo vietos, tačiau mes norime, kad būtų e, plečiamos ir kaimo vietovės, todėl mokymai yra tiek pat svarbus kaimo vietovėse, kiek ir miesto vietovėse. Norėčiau, kad e, būtų e, E, didinamas e, e, finansavimas nuo 60 iki 65 procentų tai tikriems technologiniams projektams. Taip pat laukiu bendradarbiavimo su šešėliniais pranešėjais ir kitais suinteresuotais asmenimis. Terminas nustatytas pakeitimams yra labai griežtas, tačiau labai svarbu, kad regijų komitetas gautų mūsų nuomonės projektą Ir labai svarbu išsakyti mūsų nuomonę šiam komitetui, kadangi klausimas yra labai svarbus ir taps e, dar svarbesnis e, dėl finansavimo mažimo priežasčių. Dėkoju. Grazie, Jim. Ancora kolega Rop. Ačiū, dabar žodis ponui Ropiai. E, ačiū pirmininkė. Manau, iš tikrųjų turėtumėm ir šitam E, pasiūlėme pakartoti apie e, mažinimą ir mažinimą nepagristą, ne, ne, ne sanglaudos ir ne regioninis fondas kaltas, kad e, įvyko, sakykime, breksitas ir kiti dalykai ir valstybės narės turi solidariai prisijimti ir prisidėti E, reikiamą 1,3 procentą ir padengti naujus iššūkius, nes yra įprasta, kad e, atsiranda nauji poreikiai, paėmam iš kitų programų, jos įvykdytos, neįvykdytos, kaip ten bebus ir atiduodam naujom, o su senom jau tipo, kad jų nelabai reikia ar kažkas tai tipo tokio. Todėl e, manau, kad turėtumėm irgi tą užfiksuoti. Na ir e, iš tikrųjų pritariu kolegai Nikolsonui, kad e, e, reiškia, regioninės plėtros fondas turėtų daugiau veikti regionuose. Nes iš tikrųjų regionų centrai kurie, sakykime, administruoja daugiau tą fondą, jie daugiau turi iniciatyvos ir absorbuoja tą fondą. Jį, kaip ir, sakykime, įsisavina e, miestų teritorijose. Todėl gerai būtų, kad būtų nustatytas kažkoks tai procentas, kiek jisai turėtų eiti į konkrečiai, į regionus, į kaimo vietovės ir taip toliau. Dabar gaunasi taip, kad E, didieji miestai, regionų, sakykime, centrai ir kiti, jie sunaudoja 90 procentų visų pinigų. O mažesnė miesteliai, kaimo vietovėm, jom paprastai jau lieka likutinių principų ir sakoma, yra lyderio programa, prašom eiti į lyderio programą ir lyderio programai, sakykime, pasinaudokit, spręsti savo problemos. O lyderio programai mes e, siūlom, dabar komisija siūlo tik 5 procentus nuo visos, reiškia, kaimo plėtros programos tai jau bent 10 e, procentų pasiūlytų, tai būtų e, šiek tiek mažiau negu buvo praeitą laikotarpį. Dabar 5 procentai tai sudaro tik tai apie 40 procentų, kas buvo 14-20. Tai e, reiškia, lyderio programą sumažinam 2 subiški karto E, regioninės plėtros fondų neleidžiam prieiti e, kaimo vietovėm, tai iš tikrųjų gaunasi, kad e, praktiškai kaimo vietovėse finansavimas dar daugiau sumažės ir dar daugiau jos nuskirs. Ir mes stebėmės, kad jaunimas nenori likti kaime, nauji ūkininkai nenori kurtis ir taip toliau, ir taip toliau. Tai mes galvojam, kaip didinti paramas, taip toliau. Tai būkim nuseklus ir iš tikrųjų lyderio programa kuri e, veikia pakankamai, sakyčiau, gerai visose šalyse. Mes šiandien niekada negirdėjom kritikos, o girdim tik tai, kad iš tikrųjų ta programa duoda naudos e, visiems žmonėms ir dalyvauna bendruomenės, labai aktyviai dalyvauna, dalyvauna vietos veiklos grupės, dalyvauna valdžia, dalyvauna verslas ir jie susitarė ir nėra netgi savotiškai kontrolė didesnė, mažiau klaidų ir taip toliau. Todėl ar nebūtų tikslinga, kad ir regioniniam plėtros fonde būtų kažkoks tai lyderis ir tai, kažkoks tai lyderio modelis būtų pritaikytas ir regioniniam plėtros fonde irgi galėtų bendruomenės verslas ir, ir, ir, ir vietos valdžios dalyvaudamos ir šitam fonde turėti savo teises ir finansuoti reikalingas svarbiausias e, išlaidas. Ačiū. Grazie, Rob Stewart Agnew. Ačiū, panas Agnew. Th th thank you, Chairman. Uh, just listening to what Ms. Ačiū pirmininkė, išklausiau, ką sakė ponas e, Ropė. Aš sutinku su juo. Šie fondai, na, Man atrodo labai sunku ūkininkams jais pasinaudoti, išskyrus e, lyderio e, programa. Šiaip mintis yra puikia, kad tokie fondai egzistuoja. Ir aš tikiuosi, kad žym sureaguosi tai, aš, į tai, ką aš sakau, kadangi jis dirba šiuo klausimu ilgą laiką, yra kilęs iš Šiaurės Airijos. Ir Džimai, klausimas. E, jums e, dėl regionų plėtros fondų ir struktūrinių fondų. Ar jūsų rinkėjai, ūkininkai iš jūsų rinkiminės apygardos lengvai gali jais pasinaudoti? Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį komisijai, e, poniai Romanskai. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, regionės plėtros fondas remia kaimo vietovės ir toliau tas bus daroma, nėra jokių naujų apribojimų mūsų pasiūlyme tam tikslui ir mes nusprendėme netgi sustiprinti teritorinį vietos plėtrą, numatant konkretų politikos tikslą numeris 5. Ir mes labai tikimės, kad lyder tas požiūris irgi suklestės ir regioninės plėtros fonde labiau ir bus plačiau naudojamas. Deja, vėlgi turiu pasakyti, kad komisija turėjo priimti sudėtingą sprendimą ir pasirūpinti, kad didžiausia europinė pridėtinė vertė, kalbant apie europinę paramą, ir ES e biudžeto, tikslinės ES biudžeto intervencinės priemonės. Ir bijau, kad jeigu regionės plėtos fondo apriepti dar išplėsime labiau ir visas kitas intervencinės priemonės įtrauksime, tada neprisidėsime prie to bendrojo tikslo. Ir jūs norite, kad ES biudžetas, biudžeto struktūra būtų aiškesnė, kad nebūtų persidengimų tarp įvairių e, ES fondų. Ir kai, pavyzdžiui, žvelgiame į šeštąjį straipsnį strateginio plano, tai matome, kad pranešėjo pasiūlymuose yra tam tikri persidengimai, kalbant apie specifinius konkrečius tikslus. Ir dėl to gali kilti neiškumų ir valdžios institucijoms, ir naudos gavėjams. Toliau, kalbant apie apribojimus dėl plačiai juošio interneto, vėlgi čia tai nulėmė poreikis užtikrinti pačią didžiausią europinės pridėtinę vertę. Ir mūsų patirtis rodo, kad tose zonose, kur uh, nėra arba labai lėtas tas internetas arba brangus internetas, ten reikia investuoti daugiausiai ir jeigu yra du plačiojo šio interneto tinklai, pagal valstybės pagalbos taisyklę, taisyklės vėlgi sudėtingiau yra didinti ir finansuoti viešas intervencinės priemonės. Dėl to mes tokį apribojimą ir numatėme plačiu aš šiam internetui. Dėkoju. Jim, le conclusioni. Džimai, prašome. Ačiū pirmininkė. E, kalbėsiu labai trumpai. E, iš tiesų egzistuoja tam tikras ne aiškumas, ką daro kaimo plėtros fondas, ką daro struktūriniai fondai ir tokios painiavos mes neturėtume leisti. Kai dėl lyderio programos, tai buvo viena geriausių programų, e, dėl kurios buvo nuspręsta Bruselėje. Ši programa buvo efektyviai įgyvendinta kaimo, plėt, e, kaimo e, bendruomenėse, ūkininkų, ūkininko bendruomenių. Pavyzdžiui, E, ši programa skatino taip pat ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą, sutelkė žmonės, kurie kitomis aplinkybėmis nebūtų susitikę. Taigi aš taip pat labai remiu lyderio programą ir yra būdų, kaip tą programą toliau plėtoti. Nu, nenorėčiau, kad ji būtų pamiršta. Tačiau ūkininkai nori pasinaudoti lyderio programą. Na, programos. Nepriklausomai nuo to, kokios jos yra, žmonės e, e, visada sakys, kad e, na, sunku jomis pasinaudoti. Nepriklausomai nuo to, ar jos yra administruojamos vietos lygmenių ar Briuselį, iš Briuselio. Niekas neduoda pinigų niekam ir iš tiesų, kai e, žmonėms yra skiriamas finansavimas, užtikrinama taip pat ir kontrolė, kaip tos lėšos yra panaudojamos. Pavyzdžiui, mes Šiaurės Airijoje e, turėjome patirties su įvairių fondų įsisavinimu. Na, galbūt e, kitose e, Anglijos dalis netaip aktyviai naudojosi e, fondų lėšomis. Nežinau, kaip tai bus po Brexit, tačiau Kalbant apie kaimo plėtros fondą, man atrodo, jis turėtų būti plačiau naudojamas. Tačiau bet kuriuo atveju turi būti numatyta tam tikra kontrolė. Aš žinau e, kolegas ūkininkus, jie iš tiesų nori, kad e, prieiga prie finansavimo būtų kuo galima paprastesnė. Tačiau kitas svarbus dalykas. Jeigu yra E, gaunamas e, finansavimas, pinigai turėtų būti panaudojami tinkamai, kad galų gale būtų galima matyti e, iš finansavimo gautą naudą. Aš išklausiau tai, ką sakė ponas Ropė ir kiti ir ačiū Jums visiems už komentarus. Dėkuoju. Bene, grazie Jim, grazie a tutti i colleghi. Ačiū Džimai, ačiū visiems e, kolegoms. Galime sakyti, kad šiandien mūsų darbas yra baigtas. Norėčiau Jūs informuoti, kad e, pirmą spalio e, dieną bus balsuojama dėl direktyvos skirtos nesažiningoms priekybos praktikoms. Raginu visus aktyviai dalyvauti E, balsavime. Tikiuosi, kad e, pasiūlymą parems e, visos politinės frakcijos. Ačiū Jums ir iki pasimatymo Strasbūre.